Good morning, ladies and gentlemen. Thank you for coming. Labą rytą, ponės ir panai, ačiū, kad taip anksti susirinkat šį rytą į mūsų neįlinį posėdį. Prašyčiau visų susėsti, kad galėtumėm pradėti dirbti, negaiždami laiko. It is only half past eight. E, tik tai pusė devintos, bet ačiū, kad aktyviai susirinkot į šį posėdį. Aš dabar posėdį pradedu. Ar galim pritarti darbo tvarkės projektui, kad tokia darbo tvarkė ir būtų mūsų šiandien posėdėje. Nėra pastabų, tai ačiū tvirtiname darbo atvarkę. Pagal tą darbo atvarkę kitas mūsų punktas yra Regi komiteto posėdžių kalendoriaus projekto tvirtinimas 19 metams. Kaip matote, vienintelis pakeitimas šiame projekte yra tai, kad aš išbraukiau penktadienius. Aš manau, kad galim dirbti E, organizuotai ir savo tikslus įgyvendinti. E, galim renkti ir neįlinius posėdžius, e, bet nebūtina mums dirbti penktadieniais. Ar galite tam pritarti? Gerai, tai laikysim, kad patvirtinome. Taigi, tarp jūsų dokumentų jūs matote šitą tvarkaraštį, bet e, metų antros dalies posėdžių tvarkaraštį jau teks šiame komitete aptarti, kai jisai bus naujas komitetas. Ar priimtinas toksai paskirstimas? Gerai. Tai tada ir laikysimės tokios darbo tvarkės kitais metais. Ypatingų pirmininkės pranešimų neturiu šiandien. Gal per kitą posėdį spalio mėnesį turėsiu. O dabar pereiname prie pirmojo mūsų e, tikro klausimo. Tai mes turime aptarti nuomonę dėl pasiūlymo dėl Europos parlamento ir tarybos reglamento dėl bendrosios mokslinio tyrimų ir inovacijos programos Europos horizontas ir su jie susijusių dalyvavimų ir sklaidos taisyklių. E, atsakingas komitetas yra ITRI komitetas, mes rengiame nuomonę mūsų komitete ir mūsų pranešėjas arba referentas tos nuomonės yra ponas Van Nistelrooy. Ir aš iš karto steiksiu jam žodį, kad pristatytų šią nuomonę. Dėkoju. Ankstyvas rytas, bet mano pastabas bus labai e, pozityvios, teigiamos. Ar galiu kalbėti ang... olandiškai, klausė kalbėtojas, atrodo taip, prašom. Na, mes čia kalbame apie tam tikrą dalykų vystimasi. Tiesiog kaip geriau įgyvendinti sanglaudos politiką, vienyti miestus, savivaldybės, ES mokslų, mokslų linių tyrimų programos rėmuose. Horizontas Europa ir Horizontas 2020. O čia yra kaip tik tokia programa, kuri yra skirta naujam periodui. Labai neblogai, kad teks dirbti su įvairiais elementais, kuriuos mes imame kaip pagrindą. Labai gerai, kad keičiame kryptį šiek tiek ir dabar jau reikia ko gero padaryti paskutinius štrichus, pažiūrėti, kokią kryptimį tiksliau pakreipti tą regioninę politiką. Labai gerai, kad e, numatome šiek tiek daugiau laiko vasaros metu, atostogų metu e, ir peržiūrime, kas yra jau sukurta aš kaip tik tokiu būdu ir radau e, tokią vieną ataskaitą, tokį vieną pranešimą, kuriuo yra įvertinamas horizontas 2020, o taip pat naujo periodo perspektyvos. Tai nėra regioninės plėtros komiteto e, pranešimas, o pranešimas, kurį užsakė komisija. Jeigu pažiūrėsime, tai pamatysime, kad regioniniai fondai labai nemenkai prisideda prie inovacijų. Žinios turi būti pritaikytos prie besikeičiančio pasaulio. Ir žinoma, viskas labai įtakoja tiek augimą, tiek darbo vietas, jų kūrimą situacija laikui bėgant gerėja, viskas funkcionuoja vis geriau. Ir čia kaip tik šioje ataskaitoje pranešime sakoma, kad reikia labai atkreipti dėmesį į tai, ką galima padaryti šiame uh, Horizontas 2020, uh, e, šioje 2020 programoje su visais partneriais regionuose. Mes labai glaudžiai bendradarbiaujame, o tai dar labiau prisidės prie teigiamų pokyčių. Reikia skatinti regionų politiką, miestų politiką, skatinti verslumą ir siekti tikslų, tokių kaip žinių perdavimas, e, tvarumo įdėgymas, klimato e, kaitos mažinimas ir visai lė kitų dalykų. Čia aš sėmiausi visų šių idėjų, tačiau dabar jau reikėtų, kad pasižiūrėtumėm, kaip tuos žodžius paverstumėm darbais. Būtent tai mes ir bandome padaryti ir siūlau tą daryti tokiu ritmu, kokį čia numačiau. Mūsų indėlis į šį darbą, šiuos pokyčius toks ir būtų. Pasvarstykime, kaip kartu galime prisidėti prie tos teritorinės dimensijos, e, teisės aktų kūrimo projektuose ir kituose dokumentuose. Mes taip pat manome, kad šiame pranešime ITRE taip pat turi atsižvelgti į teritorinę dimensiją ir tą padaryti daug aktyviau negu bet kada. E, daryti daug geriau negu labai gerai, tai yra labai gerai, tačiau kalbant apie horizontą Europą, 90 procentų pinigų turi būti investuojama į valstybės nares, kad, e, sakykime, bulgarų e, studentai galėtų išvažiuoti studijuoti į užsienį. Bet ką tas e, bulgaras studentas po studijų veiks, ar jisai grįš į Vengriją, ar kur važiuos, kas vyks tada, reikia šituos dalykus pažiūrėti ir apsvarstyti. Labai svarbu pažiūrėti, ką galime padaryti, kad Europa ne, neišsibalansuotų, kad viskas būtų sutelkta, e, kad ne, nebūtinai viskas būtų sutelkta vienoje vietoje, kad būtų e, viskas paskirstyta po įvairias šalis ir regionus, kad būtų remiamos įvairios programos e, ir ypatingai tie centrai, kurie dirba geriausiai. Labai svarbu pusiausvyra ir lygus paskirstimas. Negalima sakyti vien tik taip, kad, sakykime, čia e, darbas atliekamas gerai, tai čia viską ir investuokime. Tikrai ne. Reikia tą Europą labiau subalansuoti ir pažiūrėti, jeigu kažkas nesiseka taip gerai kitoje vietoje, ten įdėti daugiau. Šalia įvairių vizijų reikia labai akcentuoti nova, inovacijas ir tokį dalyką kaip inovacinė Europa. Reikia remti geriausius, be jokios abejonės e, yra tam inovacijų taryba, tačiau tuo pačiu metu reikia pasirūpinti miestais bei regionais. Nes būtent ten žinios gali virsti konkrečiu produktu ir gali būti įgyvendintas praktinis visų mūsų pastangų, e, e, pastangų aspektas. Taigi nereikia užsimerkti ir, paži... ir nematyti, kas vyksta regioninėme lygyje. Priešingai, tą ir akcentavau savo pranešime. Labai akcentavau regioninę ir vietinę, e, vietinį aspektą. E, stengiausi pažiūrėti, kaip galima geriau panaudoti mūsų fondus. Programoje Horizontas yra pasakyta, kad socialinių fondų FEDER ar FSE plus e, pinigai gali būti pervesti į horizontą. Visa tai vyksta europiniu lygiu. Galima buvo su ITRE atstovais padiskutuoti, taip pat su mūsų pranešėjais su šešėliniais pranešėjais ir pažiūrėti, kaip tą padaryti, kaip galima geriau. O išvada buvo tokia, kad e, tų pervedimų europinių mastų jau nebevyksta, pavyzdžiui, FEDER jūsų šalyje, jūsų regionuose, jeigu jums pasirodytų, kad reikia didesnių investicijų, kad būtų galima padaryti geriau vienoje ar kitoje srityje per e, horizonto įvairius turimus mechanizmus, tai tą galite ir padaryti, tačiau jums visai nebūtina pinigus pervedinėti europiniu mastu. Viskas gali vykti pačioje valstybėje, jos viduje. visa tai turi būti įrašyta į reglamentą, kurį mes netrukus nagrinėsime. Perspektyvų yra daug ir jos visai neblogos. sanglaudos politika yra labai svarbus aspektas ir reikia labai galvoti, kaip tą įgyvendinti. Tai labai svarbu augimui ir darbo vieto, e, vietomis. Bet ypatingai reikia pasižiūrėti, kad Europa neišsibalansuotų ir kad e, sanglaudos fondai patektų į tuos regionus, kurie yra skurdžiausi, mažiausiai įsivystę, kad ir pavyzdžiui Europos pietus. Um, Horizontas 2000 e, 2020 e, daugiausia pinigų skiria toms valstybėms, kurios yra labiausiai išsivyščiusios, tačiau reikia rasti pusiausvyrą ir tą pusiausvyrą išlaikyti. Dėkuoju, suteiksiu žodį dabar šešėliniams pranešėjams ir pirmoji ponė Rodrygės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkoju mūsų referentui už jo pasiūlymus e, dėl komisijos e, pasiūlymų dėl naujojo biudžeto. E, kalbam apie labai ambicingą programą, kurioje yra labai daug svarbių tikslų. E, visų pirma, reikėtų pabrėžti, kad mums reikia labai plačios konvergencijos strategijos visai Europai ir kad ta strategija turi būti įtrauki, kad parama e, mokslo tyrimams e, būtų lygiai paskirstita visoje Europoje, kad nebūtų talentų nutekėjimo iš Europos pakraščių į centrą. E, Europos horizonto programoje ypatingai svarbus yra ketvirtas ramstis. E, įgyvendinant horizontas 2020 e, mes matėm, kad labai daug talentingų žmonių judėjo judėjo daugiausia į šiaurę, į Europos centrą. O čia turėtume dabar užtikrinti, kad būtų e, geriau suderintos e, įgyvenimo taisyklės tarp struktūrinių fondų įgyvenimo ir šios programos įgyvenimo, kad sumažėtų administracinė našta, kad atsirastų geresnės galimybės e, pasinaudoti e, drauge, pasinaudoti ir regionų plėtros fondu ir horizonto lėšomis. E, turime tęsti taip pat e, kosminius tyrimus, e, turime suteikti geresnį autonomiją Europos kosmoso agentūrai, turime taip pat daugiau dėmesio teikti labiausiai nutolusiems regionams, kad nebūtų uh, diskriminacijas, kad jie nebūtų palikti paraštėse, kad e, ir ten galima būtų e, vykdyti e, tyrimus susijusius su aukščiausiamis naujausiamis technologijomis, reikia toliau plėtoti skaitmeninius įgūdžius, reikia remti tokių regionų strategijas ir taip pat turime E, skatinti e, socialinių ir e, humanitarinių mokslų plėtotę. Tiesą sakant, tie mokslai yra nekiek nemenkiau svarbus negu tikslieji mokslai. Dabar žodis ponui Katainin. Aš kalbėsiu suomiškai. Dėkoju. Pone pirmininkė, noriu padėkoti referentui už gerai parengtą nuomonę. Iš tikrųjų, mm, Europos e, inovacijų ekosistemų vaidmuo turi būti sustiprintas. E, tam aš visai pritariu. Turime galėti mm, geriau derinti e, nacionalinės e, ir e, regionų programas. Tačiau ne visiškai galiu pritarti pranešėjo idėjoms dėl teritorinio matmens. Suprantu nuomonę, kad mokslas neatsiranda vakume ir kad e, e, mokslo tyrimai, technologijų plėtra reikalauja e, truputį kitokio indėlio iš mokslo pozicijų žiūrint. Čia mes turime visų pirma orientuotis į geriausius rezultatus ir į geriausią kokybę. Todėl svarbiausias dalykas čia yra E, kompetenciją. Ir e, aukšta kokybė. Ta, ta, ta dimensija yra svarbesnė, o teritorinę e, dimensiją galima skatinti, panaudojant sanglaudos politiką. Pranešėjas e, taip pat kalba apie tai, kad e, path Finder e, priemonė turėtų padėti skatinti ir socialinius mokslus. E, tos priemonės iš tikrųjų yra geros, e, taip sakant, veikiančios iš apačios į viršų, skatinančios inovacijas, nepaisant technologinio turinio. Dėkoju. Matau, kad ponas Škirlicas dar vienas šešėlinis pranešėjas yra salėje. Žodis jums prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Komisijos e, pasiūlyme yra su lieti 2 dabar galiojantis teisės aktai. Ir džiaugiamės, kad tikrai nemažai patobulinimų yra kalbant apie supaprastinimą. Horizontas programa turėtų padėti supaprastinti tą mokslinių tyrimų bazę, padėti kovoti su tarptautiniais iššūkiais siekti tvarios plėtros tikslų. Taip pat tai turėtų padidinti sąjungos konkurencingumą ir padės įgyvendinti sąjungos strateginius prioritetus susijusius su parama plėtrai ir e, pažangai, taip pat sąjungos politikai. Kalbant apie lėšas skirtas anglodos politikai, e, nemažai programų pretenduoja į tas lėšas ir horizontas yra tik viena jų. Kalbant apie horizontas e, panaudojimas lėšas, e, galima be abejo užtikrinti, kad iš sanglaudos fondų reikalingos lėšos atkeliautų ir būtų reformuota reikalinga programa. Taip, žinau, kad e, lėšos e, sanglaudos e, politikos fonde buvo apkarpytos, o horizontas mm, biudžetas laimiai buvo išlaikytas tokio padydžio. Mūsų nuomonė, sanglaudos politika turi palaikyti inovacijų procesą, taip pat inovacijų pritraukimą prie rinkų, taip pat inovacijų pritaikymą prie poreikių. Kaip suprantu, horizontas e, e, projektai labiau susitelkia labiau išsivyščiusiuose regionuose. Tačiau reikėtų siekti, kad mm, ta inovacijų programa pasiektų ir mažiau išsivyščiusius regionus. Mes tikrai palaikome šį požiūrį ir manome, kad sanglaudos politika turėtų apimti visus regionus ir taip užtikrinti nuoseklumą. Dėkoju. Žodis poniai Demato. Čia taip pat reikėtų numatyti miestus, regionus ir įvairias teritorijas. Labai svarbu visą tai e, tvariam vystymui ir piliečių geroviai. Programų negalima kurti neatsižvelgiant į e, pagrindą numatytą steigimo sutartyse, į sanglaudą. Aš kaip šešėlinė pranešėja įtrėje ir labiausiai ir susitelkiau ties regioniniu ir vietiniu aspektu. Norėčiau pabrėžti tuos tikslus, kurie atitinka, klimat, kurie yra numatyti dėl klimato taiko, e, kaitos E, pavyzdžiui, emisijos, nulinės emisijos iki 50 metų. Čia reikėtų numatyti iškastiniam kūrui jokių subsidijų netaikymą. Antra, komisija sako, kad e, pramonė ir rinka yra labai svarbi, tačiau taip pat reikia atsižvelgti ir į visuomenę bei į mokslų, mokslinio tyrimo darbus. Tad tekstą reikėtų labiau subalansuoti, skirti e, tokius prioritetus, kurie būtų nuoseklus, ryšlus e, ir atsižvelgtų į ES tikslus. Taip pat reikėtų dėl finansinių e, dalykų pasvarstyti, reikėtų stengtis padaryti taip, kad būtų išvengta uh, spekulacijų, kada naudojami finansiniai ES instrumentai. Taip pat, brangus kolegos, norėčiau pasakyti, kad reikalingi tokie instrumentai, kuriais galėtų pasinaudoti mažos ir vidutinės įmonės. Jie buvo tokie instrumentai, tačiau dėja dabar yra pamiršti ir nebenaudojami. Tačiau tai yra prioritetų prioritetas, kuris leistų mažoms ir vidutinėms įmonėms e, pasijusti e, tikrais, realiais veikėjais. Visą tai turi būti padaryta labai aiškiai ir nedviprasmiškai. Tokie štai būtų mano komentarai, dėkoju uždėmesi. Ačiū šešėliniai pranešėjai pasisakė, dar ponė Breso paprašė žodžio. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui, nes e, jam iš tiesų pavyko e, surasti, nustatyti pačius svarbiausius tikslus ir susijęti, e, susijęti tas įvairias programas tarpusavyje bei E, instrumentus, kurie, turi, kurie ir turi būti susijęti ir dirbti kartu, kad galima būtų pasiekti kuo geriausių rezultatų. Mes turime pasiekti tų rezultatų, o taip pat tą progą galime pasiūlyti tam tikrus pakeitimus, kurie leistų į visus regionus paskleisti inovacijas, o ne tik į keletą regionų, kurie ir taip jau yra stiprus ir kuriuos reikia remti, kadangi jie pirmauja Europoje ir pasaulyje. Tačiau, jeigu norime tapti dar stipresniais pasauliniu lygmeniu, reikia, kad inovacijos sklistų po visą ES teritoriją. Reikia padaryti taip, kad regioninė politika e, eitų tą kryptimį, kuria eina ir visos inovacijos. Tai yra labai svarbus momentas. Taigi, ekosistemos kūrimo pasiūlymas, inovacijų e, sistemos kūrimo pasiūlymas yra labai geras pasiūlymas, nes visa teritorija turi naudotis bendra strategija ir nešvaistyti lėšų. Tos įvairios politikos turi konverguoti ir ta, e, tuo reikia labai rūpintis. O komentaras iš mano pusės būtų toks. Po savaitės Strasbūrė tikiuosi patvirtinsime rezoliuciją, kuri leis ES suteikti tokią darbo tvarkę, e, kuri būtų nukreipta į labiausiai nutolusių regionų ir periferinių regionų e, geresnį vystimą. Jeigu norime, teikti, e, jeigu norime dėkti daugiau inovacijų, taip pat ir tose teritorijose. Reikia atsižvelgti į faktą, kad tikslų įgyvendinimas labai priklauso nuo to, kokioje so zonoje tie tikslai siekiami. Nes mm, pagal tai galima žiūrėti, kaip zonose uh, paskirstyti darbus, e, įvairių inovacijų dėgymą, nepamirštant ir mažiausiai apgyvendintų regionų, kur, e, kuriuos inovacijos pasiekia sunkiausiai. Kaip tik reikia ten plėstis, kad žmonės sugrįžtų į tuos regionus, į kaimo regionus ir kad ekonomika juose pradėtų vystytis ir klestėti. Taigi galima turbūt pagalvoti apie išmaniuosius miestelius. Aš labai aktyviai e, ir e, nagrinėju tuo, tą temą su kolego Kovičiumi. Įvairius, įvairius regionus reikia iš naujo apgyvendinti, dėkti tokias programas, kurios e, atsilieptų e, specifiniams teritorijų tikslams. Sakykime, tos teritorijos, kurios e, turi kažkokiu tai problemu, tas problemas turėtų nustatyti ir jas reikėtų kryptingai spręsti. Visą ES teritorijų visumą reikėtų uh, apimti ir inovacijas paskleisti po visą ES teritoriją. Aš taip pat dirbu su šešėliniu pranešėju ir pateiksiu pakeitimus, kurie ir bus nukreipti šią linkmę. Mes labai vertiname darbą, kuris buvo atliktas mūsų kolegos ir iš tiesų norėčiau pasakyti, kad tas darbas eina teisinga linkme. Ačiū labai, aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui, taip pat visiems šešėliniams pranešėjams kurie pasisakė. Labai džiaugiuosi, kad visi kolegos, įskaitant ir Lambertą, paminėjo, kad ES vyksta tas protų nutekėjimas, e, žmonės išvyksta iš rytų Europos šalių ir talentingi žmonės atsiduria šiaurinėje ar centrinėje Europoje. Viena priežasčių taip pat yra ir tie projektai, kurie traukia juos, o jie yra finansuojami programos horizontas pagalba. Taip, labai svarbu remti Horizontą, Erasmus Plus ir panašias programas, tačiau taip pat reikėtų apgalvoti, kaip viską suderinti su sanglaudos politika. Nes jeigu mes eitin remsime programą Horizontas, ją plėsime, tačiau tuo pat nedidinsime, nedidinsime paramos sanglaudos politikai ir nesuteiksime galimybių mažiau įsivyšiusiam šalims pasivyti likusias, uh, man atrodo, kad dar labiau pagilinsime tą atotrukį ir gyvensime dar labiau susiskaldžiusioje Europoje. Todėl turime imti žingsnių, norėdami tai sustabdyti. Na, o kalbant apie politiką skirtą moksliniams tyrimams ir inovacijams, ES mastu yra nustatyti tikslai ir yra numatyta, kad kiekviena valstybė narė turėtų 3 procentus BVP investuoti į mokslinius tyrimus ir plėtrą. Ir itin išsivyšiusiose šalyse tas tikslas yra pasiekiamas. Tačiau dėja kitose, pavyzdžiui, tokiuose kaip Kroatija, esame dar labai toli. Tik 1,8 procento BVP investuojama. Na ir sanglaudos politika turėtų būti orientuota į tas mažiau išsivyšiusią šalis e, ir turėtų padėti joms investuoti tuos 3 procentus į mokslinius tyrimus ir inovacijas, o mes taip pat turėtume suderinti investicijas iš mm, nacionalinių šaltinių su horizonto programos teikiama parama. Ir man atrodo, kad šiuo atžvilgiu sanglauda neturėtų tarnauti vienu programai horizontas. Ji turėtų remti apskritai šalies plėtrą ir užtikrinti, kad tie 3 procentai būtų skirti moksliniams tyrimams bei inovacijoms. Na ir turėdami omenyje tuos 3 procentus, turėtume galvoti, kaip um, užtikrinti, jog programa Horizontas padėtų labiau išsivyščiusiam šalėms, uh, kurios uh, programos pagalba galėtų daugiau investuoti ir taip E, kartu paremti ir tą šalis, kurio šiek tiek atsilieka ir kad tai būtų daroma ne vien tik sanglaudos fondų pagalba. Dėkoju. Ar yra dar norinčių pasisakyti? Tik norėčiau išgirsti papildomos informacijos, kokia yra biudžeto komiteto pozicija šiuo metu. siūlytume e, balsuoti e, siekiant padidinti e, naujosios horizonto programos finansavimą. Ir nori, turėtų tas finansavimas aukti nuo 80 iki 120 milijardų eurų. Tačiau tuo pat metu norėtume, kad sanglaudos fondų lygis išliktų tokio pat ligmens. Esame pasirengę daugiau investuoti į horizontas, tačiau sanglauda turėtų būti išlikti tame pačiame ligmenyje. Tad tiesiog norėjau paminėti, kokia yra mūsų bendroji pozicija. Ačiū, linkiu Jums kuo didžiausios sėkmės. Tikiuosi, kad pavyks to pasiekti. Ponas Ropė, prašau. E, ačiū gerbiamą pirmininkę, gerbiami kolegos. E, tai iš tikrųjų nebejotinai gerai reikalinga programa. Ir žinoma, mes turim pagalvoti, kaip ta programa turi ateityje veikti, kad galėtumėm maksimaliai gauti naudos iš tos programos ne vien tiktai sustiprinti toliau stipriausius ar tai valstybės ar tai regionus ar tai sakykim atskiras vietoves bet ir padėti silpnesniem šiek tiek sustiprėti ir būti konkurencingiem tai iš tikrųjų ta praktika kuri buvo iki šiol rodo kad praktiškai tiktai stipriausios ir E, didžiausios valstybės pagrinde naudodavosi e, tais fondais ir ką kol minėjo ir kolegos, tai tokiu būdu spręsdami, e, vystydami labai atskirą vietovę, skurdina kitas vietovės, pritraukdami, reiškia, intelektualių žmonės ir taip toliau, ir taip toliau. Ir mes vėl, kalbėdami apie regioninę politiką, rezultatas įgyvendindami šią programą, mes bloginam Europoje regioninę politiką. Todėl manau, kad iš tikrųjų atėjo, ateina tas laikas ir aš pritariu e, pranešėjų sakytai nuomoniai, kad mes turėtumėm suteikti galimybę visoms valstybėms narėms, o valstybės narės e, per save visiems e, regionams dalyvauti toje programoje. Tai reikštų, kad mes turėtumėm kalbėti apie tai, kad turbūt ateina laikas galvoti apie kažkokius tai vokus, kažkokius tai limitus ir jeigu per nustatytą laiką valstybė narė e, e, arba regionas nepanaudoja tos nustatytos sumos, tada pereina į bendrą katilą ir iš bendro katilo vėl naudojami geriausiam, stipriausiam projektam. Ir priešingų atveju Jeigu mes to nepadarysim, tai visi mūsų geri norai, kad pasinaudotų kuo daugiau, jie liks tik tai e, norais popieriuje ir, ir, ir sakykime, rezultato nebeduos. Tuo labiau, kad pirmas iki e, šiai programai yra įtrauktas ir žemės ūkis. Papildomai siūloma apie 10 milijardų eurų, e, reiškia, žemės ūkio srities inovacijom tai labai svarbu ne tik tai išsivyščiusiom šalim, bet ir mažiau išsivyščiusiom šalim. Tai iš tikrųjų manau, kad e, reiškia, šitie dalykai ir argumentai mes jais turim tikrai remtis ir kad e, būtų galimybė iš tikrųjų e, aiškiai jaustumėm, kad visos valstybės narės turi teisę ir pirmumą pasinaudoti šitą programą ir ją įgyvendinti. Ačiū. Thank you very much. Now Mr. Howard. The... Dėkui, dabar žodis ponui Howard. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Horizonto programos tikslas yra skatinti mokslo tyrimus e, ir e, stiprinti e, mokslo tyrimų pajėgumus visoje mm, Europoje ir e, žinoma, tai prisideda prie Europos konkurencingumo, e, Europos e, pramoninių gebėjimų, ypač kai kalbam apie technologijų srities mokslo tyrimus Bet e, dabar mes matome, kad e, pačias konkurencingiausias e, valstybės pasaulyje daug daugiau pinigų skiria inovacijams ir mokslo tyrimams negu kad Europos Sąjunga. Taigi mums būtinai reikia ieškoti sinergijos tarp nacionalinių programų ir europinių. E, Na ir e, dar viena pastaba. E, tie, kurie lyderiauja e, gamybos pramonėje, paprastai užsima mokslo tyrimais būtent ten, kur tam yra geros sąlygos. Toks yra faktas. Ir horizonto programa ir regionų politika yra sukurti pajėgumus tapti uh, tapti e, kompetencijų centrais. E, nes e, nieko nepasieksime, jeigu elgsimės kitaip. Tada neišlošia nei tas regionas, nei mokslas neišlošia. Tik tai čia galime siekti konkurencinio pranašumo ir e, Reikia užtikrinti, kad tik tai tie e, mokslo institutai ir centrai, kurie turi tokią galimybę vystytis ir būtų vystomi. Taigi čia yra sudėtinga situacija. Kaip užtikrinti, kad tinkamai dėrėtų region, e, regionų e, ir plėtros politika su mokslo politika. E, nereikia prieš pastatyti tų dviejų politikų, tai nesuveiks, nes galų gale nes tiesą sakant, tie, kurie dabar lyderiauja, pradėjo, taip sakant, lyderiauti ne prieš 50 metų, o prieš 800 metų. Dėkui dabar komisijos atstovai. Kalbės ponas Malo. Dėkui pirmininkė ir ačiū e, pranešėjui, e, ponui Van Nistelroj ir šešėliniams pranešėjams už šio ryto diskusiją. E, įžangoj e, visų pirma noriu padėkoti ponui Van Nistelroj, kad jis taip ištikimai e, e, domisi šią temą jau keletą metų, e, tyrinėja struktūrinių fondų ir e, šios programos sąsajas. E, Komisijos akim žiūrint, džiaugiamės mes matydami, kad ir teikiami pakeitimai taip pat akcentuoja sinergijos būtinybę ponas e, Nistelroj e, pasisakydamas paminėjo e, Horizontas 2020 programos laikotarpio vidurio peržiūrą. Ir iš tikrųjų toje peržiūroje ir buvo pasakyta, kad reikia daugiau sinergijos ir tarp ES programų, ir tarp tų programų, ir nacionalinių, ir regioninių programų, tame tarpe ir kai kalbama apie mokslo tyrimų programas ir inovacijų programas. E, jau iš tikrųjų šį rytą nekarta buvo pasakyta, kad e, tos politikos rytys viena kitą papildo, jos turi žengti ranka rankon, tiek kalbant apie tą naująją Europos horizonto programą, bet taip pat ir apie struktūrinių fondų programas. Ir tą labai aiškiai rodo, kalbant apie mm, Europos horizonto e, programą, kai kurie e, konkretus pavyzdžiai. Ir todėl mes džiaugiamės tuo, kad e, nemažai regi komiteto pranešėjo siūlomų pakeitimų taip pat eina ta, ta kryptim. Laiko šį rytą nėra labai daug, tai susitelksiu ties pagrindiniam mintim, bet aišku, mes e, esam pasiruošę ir raštu pateikti papildomų komentarų e, dėl tų pasiūlymų, kuriuos randame šiame pranešime. E, pirmas dalykas - tai teritorinis matmuo. Šia, ši problema e, visoji virtiniai teikiamų pasiūlymų tas dalykas aiškiai akcentuojamas. E, iš komisijos pusės galvojame, kad e, bet kuriuo atveju e, tai, kad bus remiami patys tinkamiausi, stipriausi projektai, kad tai turės teigiamą poveikį ir teritoriniam matmeniui, kad reikia e, labai aiškių kriterijų apibrėžiančių kokybę. Tačiau, kai kalbam apie poveikį, ypač apie teritorinį poveikį, tai neturėtų vis tik reikšti, kad visai programai būtent teritorinis poveikis būtų pagrindinis kriterijus, nes tai kirstusi su ekscelencijos kriterijumi. Tačiau e, vis tik e, turi prasmės tai, kad ta teritorinė, e, tas teritorinis matmuo gali ir turi egzistuoti ir mes konstatuojamoje daly ir kitur taip pat manome, kad šis matmo turi būti aiškiau matomas, akcentuotas. Kita mintis, kurią reikėtų išsakyti Jis susijusi su mūsų siūlomu apibrieščių tam tikrų paaiškinimų. Esame pasirengę mąstyti apie tai, kai kurie iš e, siūlomų dalykų yra prasmingi, bet čia reikia turėti galvoj, kad kuo labiau leidžiamės į detalės, į smulkmenas, tuo labiau mes blokuojame galimybės įgyvendinti. Tuo mažiau lankstumo turėsime ateityje įgyvendindami. Taigi reikia pažiūrėti, atsižvelgiant į mūsų siekiamus tikslus, ar nereikėtų išvengti pernelik smulkmeniškų apibrėžčių. Na, pavyzdžiui, regioninės inovacijos ekosistema. Jos apibrėžimas tikriausiai e, e, mūsų pasiūlyme reikėtų paieškoti jam geresnės vietos ypač kai kalbam apie horizontas 2023 ramstį tarp eilučių. Ten tai yra paminėta, bet nėra labai aiškiai matoma, e, atsižvelgiant į tai, ką ponas Van Nistelrojus savo nuomonėje rašo apie bendradarbiavimą. Yra ir dar vienas svarbus matmuo ir konkrečiai e, papildomumas, suderinamumas ir sinergija tarp Europos horizonto programos ir struktūrinių fondų pasiūlymo ir taip pat kitų. Bet konkrečiai e, su struktūriniais fondais, nes e, tai buvo vieno iš jūsų paminėta. Bet čia reikėtų ne tik sąsajoje ieškoti tarp socialinių fondų ir Europos horizonto horizonto, bet ir su kitais, pavyzdžiui, tokiais kaip Invest EU arba skaitmeninės Europos programos, kur tikrai yra prasminga siekti tinkamo bendradarbiavimo. E, kai kurie pranešėjo, siūlomi pakeitimai, tiesą sakant, yra paaiškinamojo pabudžio, e, išaiškina, e, su kokiom programom reikėtų tų sinergijų siekti čia turinio prasme mes pritarėme, bet galbūt e, turėtume stengtis sukurti įspūdį, kad tik tai tos programos ir turėtų siekti sinergijos su e, Europos horizontu, e, ypač kai kalbama apie tą vadinamąjį E, kokybės ar kompetencijos ženklą Seal of Excellence, kuris numatytas kai kuriuose programuose. Ties to nereikėtų apsiriboti, reikėtų gal kiek plačiau reikėtų išsireikšti. Mes sveikiname bet kokius bandymus paaiškinti tiksliau, išdėstyti, kaip ponas Vanistelroj minėjo ir kai visai lė šešėlinių pranešėjų minėjo, e, kažkaip tai spręsti tuos sunkumus, kurie atsiranda derinant skirtingus, e, skirtingus fondus, e, kurie pastebėti e, įgyvendinant dabartinę programą. Mes raginame, kiek galima labiau pasinaudoti galimybę pasinauti galimybę e, keisti, modifikuoti valstybės pagalbos taisyklės, kad ateityje e, tas tarpusavio suderinamumas e, galėtų būti geresnis. Na, čia reikėtų taip pat paminėti pranešime minimą galimybę perkelti lėšas iš vieno fondo į kitą. Tai yra tik viena iš galimybių siekiant sinergijos, e, sakysim, e, kai kalbam apie tą ekscelencijos ženklą, e, galima ne vien tik tai perkeliant to pasiekti, bet galima pasinaudoti kitos programos vertinimo galimybėmis ir parinkimo galimybėmis ir taip toliau. Europos horizonte mes ketiname atverti partnerystę taip pat ir e, e, regionams, regioniniams veikėjams ir subjektams, ko anksčiau dabartinėje programoje nebuvo. Na ir dar vienas dalykas, kurį mini e, pranešėjas, ypač kalbėdamas apie 9 straipsnio 8 dalį, tai čia mums kyla šiek tiek būkštavimų. Ta prasme, kad mes, e, mes nenorėtume apsiriboti konkrečiais projektais, bet kalbėti labiau apie programas, kad regiono valdžia galėtų perkelti tam tikrą finansavimą, ne tiek kalbant apie atskirą projektą, bet e, platesniai programai. Ir tokiu būdu galbūt uh, čia pernelyg primetinėti taisyklių iš mūsų pusės nereikėtų, kad nesukurtume sunkumų. Na ir dar vienas dalykas, mes pastebėjome, kad yra pasiūlymas keisti trečio ramščio pavadinimą. Atkreipiami tai dėmesį, suprantame logiką, kuo tas remiasi. Na, <laughs> visi pavadinimai visada turi savo už ir prieš, bet kuriuo atveju pasižymime jūsų pasiūlymą. Na ir galbūt tiek, tik tai dar e, keletą žodžių e, apie būtiną e, papildomumą su Europos inovacijų tarybos veikla. Čia ir ponas Van Nistelroj paminėjo, ir du ar trys šešėliniai pranešiai. Taigi akivaizdu, kad toks bendradarbiavimas su Europos inovacijų taryba privalo vykti, bet e, geriausia priemonė užtikrinti tokį bendradarbiavimą būtų e, tame ramstyje, kur kalbama apie inovacijų ekosistemą. Nes tai prisidėtų prie regioninių inovacijų ekosistemų plėtros, ir leistų e, paremti e, tą veiklą, kurią vykdo Europos inovacijų taryba. Tai tiek e, iš mūsų pusės pastabų ir, kaip minėjau, daugiau pastabų galėsime pateikti ir raštu. Dėkui, ponas Van Nistelroj, gal užbaigtumėt diskusiją. Dėkoju, ačiū Jums visiems, puikiai E, padirbėta, džiaugiuosi išgirdęs jūsų pasisakymus. Man rodos, kad įmanoma pasiekti geresnės sinergijos ir patobulinti mano pranešimą visoje eiliais ryčių. Buvo paminėti labai svarbių e, minčių, džiaugiuosi jas išgirdęs. E, Nesiginčiam čia dabar dėl kompetencijų, kas čia bus atsakingas už biudžetą vienoje ar kitoje srityje. Paprasčiausiai visi kalbam apie tai, kad reikia užtikrinti kuo geriausią pinigų panaudojimą. Taigi džiaugiuosi išgirdęs jūsų pasisakymus. E, džiaugiuosi taip pat, e, kad ir, ir komisijos pasisakymė buvo e, patvirtintos mano, mano mintys e, apie tai, e, kad ši diskusija yra ilgalaikė, kad privalome užtikrinti, kad visoje šioje politikos rytie turėtume visą apimančią struktūrą, kur visi elementai dėrėtų, uh, ir sugebėtų e, tą politiką padaryti įmanomą e, konkrečiai mūsų e, regionuose. Žinoma, reikia pasinaudoti ir regionų fondo galimybėmis, bet nors gali pasirodyti, kad labai lengva nusiskinti tą vaisių, kadangi jisai žemai uh, E, kabo, bet daugam dar reikia gerokai padirbėti, norint tai padaryti. E, taip, Europoje matom įvairių e, greičių regionus, turim koncentrinių ratų sistemą ir taip toliau, bet vis tiek turime siekti sažiningesnės, teis, teisingesnės Europos, kuri remtųsi lygybės principų. Uh, įtrė komitete iš tikrųjų reikia ieškoti geriausių galimybių ir geriausių būdų užtikrinti e, aukščiausio lygio kokybę, nes būtent ta ekscelencija, aukščiausias lygis e, yra mūsų tikslas. E, kuo e, sėkmingesni būsų, e, bus mūsų regionai, tuo ir visi mes būsime sėkmingesni. E, išmoningų vietovių ar miestelių programa taip pat yra labai svarbi. E, žinoma, neturim e, iš vieno atimti tam, kad e, atiduotume kitam. Čia turim užtikrinti sąžiningą paskirstimą visiems ES piliečiams. Apskritai, Europos inovacijų institucijos ir investicijų klasteriai, inovacijų klasteriai vietose yra ypač svarbus ir, ir rytuose, ir vakaruose Europos. Taigi dirbsiu toliau, tikrai tobulinsiu savo nuomonę. E, išgirsime iš mūsų e, pirmininkės, e, koks yra tolesnis darbų grafikas. Taigi, dėkui e, pakeitimus. Galima teikti iki spalio antros dienos šeštos valandos papiet. E, be be šeštadienio ir sekmadienio. Jūs žinote, kad netgi ir peržiūrėjus mūsų komiteto tvarkaraščius vis tiek nėra e, laiko, nes reikia užtikrinti vertimą ir taip toliau. Taigi e, spalio antrą dieną, šešta valanda. Štai toks yra terminas. Ačiū. Dabar reikime prie kito mūsų darbo atverkės punkto. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas ir mūsų nuomonės svarstymas. Ponas Deutsch yra mūsų pranešėjas. Užimtumo komitetas yra atsakingas. Ir aš suteiksiu žodį ponui Deutsche Noriu atsiprašyti dėl vertimo problemų šiandien, bet jūs šiandien turite galimybę vengriškai kalbėti. Prašom. Brangus kolegos. Prisitaikymo prie globalizacijos fondas ir to turbūt nereikia aiškinti nes visi žino, kad kalbame apie tokį instrumentą, kuris yra labai svarbus, kadangi mm, padeda tokiems žmonėms, kurie prarado darbą, e, atsidūrė ekonominiuose sunkumuose, e, kuria darbo vietas mm, tokiems žmonėms ir sutelkia e, regioninių mastų įdėtas pastangas valstybėse narėse. Čia kalbame apie tokį instrumentą, kurį supranta ES piliečiai, jie e, realiai gali pajusti jo duodamą naudą. Tai yra toks instrumentas, kuris padeda e, kovoti su labai rimta problema, būtent nedarbu. ES labai daug kalbame apie nedarbą, Ir tai yra tokia problema, kuri liečia milijonus ES gyventojų. Mūsų viena iš pagrindinių užduočių yra būtent nedarbo mažinimas. Komisija kovo mėnesį pateikė reglamento pasiūlymą kaip toliau dirbti e, globalizacijos padarinių šalinimo fondui. Tai yra tikrai nepaprastas puikus fondas ir mes visi labai palankiai sutikome komisijos pasiūlymą. Buvo čia atsižvelgta į pasiūlymus nukreiptus į fondo supaprastinimą. Aš su savo nuomonės projektu taip pat linkstu prie to fondo veikimo supaprastinimo. Aš norėčiau, kad žmonės dar labiau galėtų suprasti, kad fondas yra naudingas, jį galima lengvai naudoti ir e, e, teisiniai įvairūs patvirtinimo procesai nebus labai griozdiški. Mano štai trys pagrindiniai punktai mano pranešime. Pirmiausia, man atrodo, jog būtina supaprastinti sąlygas, prieigos sąlygas prie to fondo lėšų numatyta 250 žmonių atleisti, bet turi būti atleista 150 žmonių. Labai sunku, kad mažose ir vidutinėse įmonėse tas skaičius siektų 250 žmonių, todėl reikėtų tą slengstį nuleisti. Ir kai buvo numatyta 250 žmonių, tai dabar numatyti tą slengstį 150 žmonių. Um, antra, aš manau, jog turime ir toliau ieškoti priemonių, kurios būtų nukreiptos į proceso lengvin, palengvinimą ir supaprastinimą bei pagreitinimą. Šioje vietoje komisija sako, kad E, finansinis fondo indėlis turi būti mm, padarytas kaip galima anksčiau, as soon as possible. Tačiau praktikoje, kaip žinome, tas as soon as possible, kaip galima greičiau, nieko nereiškia. Tačiau reikėtų pažiūrėti, kaip sukonkretinti šitą dalyką, atsižvelgiant į tai, jog komisija kai kuriais atvejais prašymui nagrinėti skiria 70 dienų. Tas terminas turi būti sumažintas iki 40 dienų. Viską sudėjus, krizės atveju sprendimo prieimimo terminas labai sutrumpėtų. Nes sprendimo reikia, juk kalba eina apie, tokį, apie atleidinėjamus žmonės. Kitas pasiūlymas, kurį teikiu, yra toks. Fondo bendram finansavimui reikia atsižvelgti į Europos socialinį fondą ir finansavimo dydis turėtų sudaryti 50 procentų valstybėse narėse. Būtent tose valstybėse narėse, kurios nusprendė fondų veiklą harmonizuoti. Toliau taip pat norėčiau pakomentuoti jog um, projektas buvo įgyvendintas po to, kai e, buvo atleista labai daug žmonių. Aš manau, kad yra tokių e, standartų, kuriais galima apibriežti masinį žmonių atleidimą. Manau, kad toks atleidimas būtų nuo 100 iki 150 žmonių. Ir jeigu taip atsitinka, tai reikėtų paleisti procesą ne tada, kai įvyksta žmonių atleidimas, o tada, kai juos ketinama atleisti, kitaip tariant, kaip galima anksčiau. Dėkoju Jums uždėmesi, e, tikiuosi, kad kolegos taip pat prisidės prie E, e, prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo veiklos gerinimo su savo pakeitimais bei pasiūlymais, kad e, būtų galima kaip galima geriau užkardyti kelią įvairiems žmonių atleidimams. Dėkoju dabar šešėliniai pranešėjai, jiems visiems skiriame po, šešia, po tris minutės, kadangi turime neviršyti mūsų posėdžiui skirto laiko. Dėkoju pirmininkė, dėkoju pranešėjui už kokybiškai atliktą darbą. E, iš tiesų labai viskas gerai, geromis sąlygomis e, buvo atlikta. Europai kaip niekada anksčiau reikalingi instrumentai, kadangi aktyviai vyksta globalizacija. Ir Europos tikslas yra kaip galima geresnius instrumentus susikurti. Pavyzdžiui, e, reikia užsitikrinti monetarinio fondo paramą tuos, net ir tuose regionuose, kuriuo, kurie yra išsivystę mažiausiai. Reikia psichologiškai remti tuos regionus, kuriuos, kurie yra paliesti įvairių įmonių griūties. Ir visa visi tie regionai nuo to kenčia. Instrumentus reikia lengvinti, paprastinti, taip pat komisija siūlo e, instrumento e, veiklą supaprastyti ir išplėsti pranešėjas labai teisingai pasakė, kad valstybėse narėse reikia nustatyti darbuotojų atleidimo slengsti ir kad būtų tas lengstis nustatytas ne 250, bet 150 žmonių. Čia tik galiu pasidžiaugti, kad komisija atsižvelgia į mūsų regionų specifiką, nagrinėjant šį klausimą ir kitus Taip pat labai teigiamai žiūrime į tai, kad e, yra numatytas, e, numatytas pereimas atsižvelgiant į e, klimato kaitą. Bet kokiu atveju reikia žiūrėti, kokios kyla bėdos ir tų bėdų ne taisyti, o stengtis išvengti. Pone Marija Arena atstovauja e, užimtumo komitetui. E, norėčiau jai labai padėkoti ir paprašyti, kad FM e, jaunimo rašytą laišką įtrauktų į dokumentą ir taip pat numatytų tuos regionus FMS, e, kuriuose nedarbas siekia iki 20 procentų. Čia reikėtų pasirūpinti ne tik, kad tie darbuotojai būtų neatleidinėjami, bet ir tuo, kad jie atleisti galėtų persikvalifikuoti ir dirbti kitokį darbą. Ar yra daugiau šešėlinių pranešėjų? Jeigu ne, tai tuomet ponas, kad ponia Katainen. Komisijahan on todella. Dėkui, ponė pirmininkė, ačiū ir pranešėjui. E, man atrodo, kad e, komisija visai teisingai sumažino nuo 500 e, iki 250 tą atleidžiamų darbuotojų skaičių. E, Bet antra vertus, reikia galvoti, o kokias bus pasiekmes. E, galbūt bus labai daug e, smulkių pareiškimų. Tai prisidės prie didesnės biurokratijos ir administracinių kaštų susijusios su tuo projektu ir patį tą procesą prailgins. Komisija išplėtė e, fondo mobilizacijos apriptis, gana ženkliai tai padarė ir reikia klausti tada, ar iš tikrųjų e, verta dar toliau mažinti tą slengsti nuo 250 iki 150 darbuotojų. Įdomu būtų, kokios būtų pasiekmes to praktikoje ir kaip e, bus įmanoma tai tikslingai panaudoti. Iš tikrųjų, tai yra speciali priemonė, e, kuri skirta dides, dideliems sukretimams darbo rinkoje švelninti. Tai reikia galvoti, kokią e, pridedamąją vertę šie pasiūlymai atneš. Būtent valstybės narės juk pri, privalo e, rūpintis savo darbo rinką ir taip pat ir švietimo sistema. E, pritariu, kad e, Komisija turi turėti trumpesnius terminus sureaguoti į paraiškas. Dabar yra per, per nelik ilgai reaguojama. Dėkui, ponios e, Valina nėra, ponė Vana dabar. Dėkui, ponė pirmininkė, labai trumpai. Aš Žinau, kad žalieji mano, jog šis fondas yra gerai, e, tą pastebėjome ir ponos e, darybose su ponia Arena, mes labai džiaugiamės tomis darybomis, labai džiaugiamės, kad buvo išliesta taikymos rytis, kad būtų pereita prie tokios ekonomikos, kuri naudotų labai nedaug anglies kuria būtų išskiriama nedaug anglės dioksido. E, buvo Taip pat šnekama apie tą darbuotojų atleidimo slengstį nuo 250 iki 150, dėl to džiaugiamės. 250, e, pavyzdžiui, jeigu būtų nustatytas tas lengstis, tai regionams, kurie ir taip gyvena sunkiai, būtų dar didesnis smūgis. Mums labai svarbu turėti e, socialinį instrumentą, kad galima būtų remti darbuotojus ir darbo rinką apskritai. Dėkoju, ponė Damato. Ačiū, ponė pirmininkė, brangus kolegos. Mes labai puikiai žinome, kokie yra FM e, tikslai, to e, fondo pristaikymo prie globalizacijos padarinių tikslai, remti darbuotojus, kurie prarado savo darbo vietą ar um, remti tokius darbuotojus, kurių įmonė restruktūrizuojama ir panašiai. Darbuotojai pajuto, jog pasaulio priekybos srautų pasikeitimas, ekonominė ir finansinė krizė labai veikia darbo vietas. Savo dokumente, kuris skirtas situacijai apžvelgti, komisija pabrėžia, kokie yra globalizacijos padariniai ir taip pat e, pažymi, jog kvalifikuotos darbo jėgos poreikis auga ir mažėja nekvalifikuotos darbo jėgos poreikis. Technologinis projektas, e, procesas vyksta, reikia, kad jisai pagreitėtų, solidarumas e, bei solidarumas reikalingas e, ir geresnė socialinė apsauga, kad būtų sumažinti globalizacijos padariniai. Fondas taip pat pažymi, jog darbuotojams remti reikia labiau atsižvelgti į paslaugų sektoriaus specifiką, kadangi tik po to, kai bus paveikta pramonė, atsiras dar kitokių padarinių, todėl reikėtų imtis ypatingų apsaugos priemonių. O čia reikėtų numatyti kad būtų įtrauktos paslaug, pas, paslaugų e, įmonės, paslaugas teikiančios įmonės. Ta daryti reikia profilaktiškai. Taip pat reikia, kad darbuotojai, nesvarbu ar jie dirba pagal nuolatinį kontraktą, ar jie yra pakaitiniai, ar nepriklausomi, visi galėtų uh, naudotis tą paramą. Pagal fondą taip pat reikėtų remtis regionų ir pramonės sektorių bei profesionalų, kurie labiausiai buvo paliesti globalizacijos persikvalifikavimą. Mobilizavimo procedūra yra labai ilga, per ilga, komisija tą paminėjo ir taip pat pasakė, kad kai kuriuose valstybėse narėse buvo susidurta su e, didelėmis e, problemomis apibrėžiant tas aplinkybės, kurios viską sukėlė į techninę paramą reikia teikti e, įmonėms restruktūrizuojantis, bet tą reikia daryti iš anksto profilaktiškai, kad atėjus juodai valandai viskas būtų paruošta. Uh, uh, Ponas Venistelrojus, kalbėkite trumpai, prašau. Na, pabandysiu. Noriu pasakyti, kad e, pritariu kolegos išsakytai nuomoniai, tačiau kalbant apie 150 darbo vietų, e, man atrodo, kad kalbant apie realią ekonominę situaciją, vis dėlto reikėtų siekti, kad e, tas prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas padėtų mm, kovoti su neigiamu nedarbo poveikiu, su neigiamu atleidimu poveikiu. Ir pavyzdžiui, kalbant apie bankininkistės sektorių Niderlanduose, Taip, e, e, yra numatyta mm, e, daug naujų lėšų, tačiau aš norėčiau, kad ir socialinėme fonde taip pat vyktų kažkokie pokyčiai. Man labai svarbu, kad žmonės sugebėtų prisitaikyti prie naujų darbo rinkos poreikių ir pokyčių. Žinau, kad yra mm, du lygmenis ir galbūt pavyktų, jeigu pasirinktume 150 darbo vietų. Tačiau kartai sudėtinga bus nuspręsti, ar tai yra kažkoks globalizacijos poveikis, ar tiesiog e, darbuotojų atleidimas, ar e, tai yra daroma e, todėl, kad yra kažkokios naujos technologijos instaliuojamos. Man atrodo, kad tai turėtų būti labiau susijęta su socialiniu fondu, su tuo, E, kokia yra valstybių narių socialinė politika. Dabar tai yra tokia savarankiška priemonė, individuali priemonė. Ir galbūt būtų geriau, jeigu tos lėšos keliautų tiesiai žmonėms, kad būtų kūriamos e, darbo vietos. Ir man atrodo, kad socialinis fondas e, tarsi visur aktualus. Ir kartais ir 50 atleidimų gali padaryti labai didžiulį poveikį. Tad tokia mano nuomonė. Ačiū. Dabar žodis poniai Vančianovai, ji yra užimtumo direktorato iš Europos komisijos atstovė. Dėkoju, norėčiau padėkoti pranešėjų už parengtą nuomonę. Norėčiau pakomentuoti E, pasiūlymus konkrečiai dėl tų viršutinių ribų. Mes itin intensyviai analizavome, kiek atleistų darbuotojų gali daryti mm, ženklę įtaką visose valstybėse narėse, kurios be abejo yra nevienodos. Iš pradžių buvo 500, tada buvo nusileista prie 250. Ir e, taip suprantu, kad didelės, mažos valstybės narės m, mm, turi tų skirtumų ir joms nevienodai pasijustų tas 250 žmonių limitas. Tačiau būtent tokį kompromisą pasiekime. Dabar dėl procedūros ilgio. Mums atrodo, kad 15 dienų praktikoje yra tiesiog neįmanoma, vien todėl, kad reikia į visas kalbas išversti tekstus ir tam reikia trijų savaičių. Tad vertimas raštu trunka ilgiau nei siūlomas tas 15 dienų laikotarpis. Tad, tačiau tai yra toks techninis aspektas, manau, galbūt dvi šalių pagrindų dar galėtume apie tai pasikalbėti. Dėl bendro finansavimo. Ačiū, kad pritarėte komisijos pasiūlymui dėl to, kad reikėtų suderinti EGF ir ESF bendro finansavimo ribas. Ir reaguojant į, su, į suinteresuotų šalių nuomonės, Mums atrodo, kad toks suderintas bendro e, finansavimo dydis būtų geriausias pasirinkimas, kalbant apie laikotarpį po 20 metų. Aš taip pat pasižymėjau tuos e, paramo žodžius, kuriuos dauguma jūsų išsakė, kalbėdami apie praplėstą taikymo sritį ir skirtingas um, priežastis, kurias komisija siūlo kaip e, tinkamumo kriterijus. Pavyzdžiui, mažo CO2 kiekio ekonomika, skaitmeninimo poveikis ir taip toliau. Vis dėlto mes nusprendėme nepra, nepra, nepailginti EGF, kalbant pavyzdžiui apie tokius aspektus kaip jauni asmenys neturintis darbo, švietimas, mokymas. Mums atrodo, kad čia yra kitų komisijos siūlomų galimybių, tokių kaip ESF, kurios galėtų labiau padėti tokių probleminių atvejų situacijoje. Man atrodo, kad e, vystantis ekonomikai apskritai galbūt šios problemos tampa mažiau opios. Dabar dėl bankininkystės sektoriaus ir susijusių komentarų. Norėčiau kai ką patikslinti. Apie tai kalbėjo ir ponas Vanistelirojus, ir buvo kalbėta taip pat apie paramą įmonėms. Bankininkystės sektorius buvo remiamas ne dėl globalizacijos poveikio, o dėl ekonominės ir finansinės krizės poveikio. Nes kalbant apie dabartinę EGF programą, e, ji taip pat yra orientuota į tą ekonominės krizės poveikio švelninimą. Ir Niderlandai pateikė paraišką, ten buvo puikiai pagrystos priežastys susijusios su ekonominė ir finansinė krize. E, viskas buvo logiškai išdėstyta. Ir taip pat šiandieną buvo komentuota, jog teikiama parama įmonėms. Norėčiau pabrėžti, kad EGF yra skirtas tik atleistų darbuotojų paramai. Tiems darbuotojams, kurie yra atleisti iš įmonės, o ne pačiai įmoniai. Man atrodo, kad į tai labai svarbu atsižvelgti, kalbant apie EGF. Tad tik um, Europoje dirbantiems atleistiems darbuotojams uh, po kažkokios neigiamos įtakos tam tikrų pokyčių yra teikiama šį paramą. Taip, kalbant apie globalizaciją, tarsi nėra tokios apibriešties, bent jau mes tokios ne, nežinome, nesame su jie susidūrę. Tačiau man atrodo, kad ateityje reikės kalbėti ne tik e, vien apie globalizaciją, Taip, EGF tampa gana e, žinomų prekės ženklų, jeigu galima tai pasakyti per pastarąjį dešimtmetį. Todėl nusprendėme išlaikyti būtent šį pavadinimą prisitaikymas prie globalizacijos padarinių. Mums atrodo, kad e, tai jau yra gana toks visiems pažįstamas pavadinimas ir tiesiog nenorėjome jo keisti. Ponas Deutsch, prašau. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems kolegoms už e, pasisakymus, už indėlį. Aš asmeniškai komentavau, kas jau buvo išsakyta. Visi žinome, kad e, e, fondas prisitaikymo prie globalizacijos padarinių stengiasi suvaldyti neigiamą situaciją ir padėti mm, darbo rinkos prisitaikymui. Bet regionuose, pavyzdžiui, galima panaudoti e, tuos fondus gerinant darbo vietas dar prieš problemas, nors yra ir kitų tinkamesnių finansavimo šaltinių gerinant e, ir finansinę padėtį, ir apskritai darbo vietų padėtį. Tai yra papildomas instrumentas globalizacijos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas. Jau buvo pasakyta ir man atrodo labai teigiamas dalykas, kad reikėtų, kalbant apie nedarbą, atsižvelgti į jaunimą. O pabaigai norėčiau padėkoti, pabaigoje norėčiau padėkoti komisijo, komisijai iš tiesų su kai kuriais techniniais dalykais turime labai padirbėti, įsigilinti į juos. Man pavyzdžiui visiškai neaiškus liko kai kurie aspektai Tačiau neabejoju, kad kai bus pateikta įvairių prašymų, juos reikės išversti. Bet kai jau viskas bus padaryta, tai nuo to momento prasideda vertinimas, kuriam skiriama 60 dienų. O po to jau tekste matome įrašytą žodį as soon as possible, apie kurį jau pasisakė komisija. Man atrodo, kad komisija turi numatyti, pavyzdžiui, 15 dienų sprendimo prieimimui. Kad būtų nepasakyta as soon as possible, kaip galima greičiau, o numatyta konkretus terminas, kadangi kaip galima greičiau tai nieko nereiškia. Kaip visada, spaudžia mūsų laikas, kalbant apie visas mūsų nuomonės. Taigi, e, atsižvelgiant į užimtumo komiteto darbo grafikus, mes siūlome, kad e, terminas teikti pakeitimus yra trečia spalio iki penktos valandos vakare ir prašom pateikinėti pakeitimus angliškai tik angliškai, kad, e, kad pasiruoštume balsavimui Employ komitete. Taigi trečiadienis 5 valanda, trečioji spalio. O dabar kitas darbo tvarkės punktas e, mūsų nuomonės e, projekto pristatymas programos InvestEU sukūrimas. Biudžeto ir ekonomikos komitetai drauge rengia pranešimą, o iš mūsų pusės referentė yra ponė Westfall. Iš karto suteiksiu žodį jums, kad sutaupytume laiko. Dėkuoju. Brangus kolegos, Norėčiau pradėti nuo žinoma dalyko, bet e, pasakysiu vis tik tais, kad e, šis fondas buvo sukurtas tam, kad gerėtų žmonių gyvenimas, kad gerėtų infrastruktūros, e, ko, būtų kovojama su klimato kaita, būtų remiami universitetai ir MVI. Mūsų komitetas kovoja dėl to, kad šita pagalba, šita parama galėtų ir toliau būti teikiama, net ir tuo atveju, jeigu biudžetas bus karpomas. Mes žinome visi, kad ateityje e, bus mažiau projektų kurie bus galimi finansuoti, kadangi pinigų bus mažiau. Kodėl visą tai sakau? Bandžiau nupiešti situaciją. Tiesiog galvoju, kas gali įvykti su investijų pasiūlymu, kuris pateiktas komisijai. Investijų turi būti teikiami pasiūlymai su biudžetinėmis garantijomis. Šitas e, instrumentas gali finansuoti kai kuriuos, sakau, kai kuriuos projektus, tam tikrai jų skaičių. Tačiau tai nėra tokie projektai, kuriuos norėtų finansuoti mūsų savivaldybės miestai ir regionai. Aš manau, kad struktūriniai fondai e, su tokiu decentralizavimu, su e, valdymo pasidalymu yra visiškai kas kita negu invest į jų. Todėl, ponios ir ponai, aš atmetu tokią mintį, pagal kurią struktūriniai fondai turėtų finansuoti investijų. Čia aš lygiai taip pat galvoju, kaip ir du pagrindinio reglamento pranešėjai. Taip, pačiai idėjai reikia kurti sinergiją, tačiau ne tokiam projektui, kuris siūlo finansiškai sulėti abu instrumentus. Dėl to norėčiau ištrinti tokį dalyką kaip Member State Compartment. Aš kaip e, rengi komiteto E, pranešėjas, norėčiau, kad e, struktūrinio fondo pinigai būtų panaudojami tinkamai. Investijų kai kurios idėjos yra geros, žinoma, labai geri buvo pasiūlyti e, pakeitimai, kalbant apie FC ir FC2. Mm, pavyzdžiui, super platforma, konsultavimo platforma labai geras dalykas. Aš manau, kad ta platforma labai gera, kadangi ji padeda konsultuoti, ji leidžia gauti konsultacijas investicijų atveju. Žmonės turi gauti kaip galima daugiau informacijos, ne tik tais investijų paramą, nes jeigu idėjos investijų finansuoti negali, tai tuomet reikia taip pat numatyti galimybę, kad finansavimą bus gaut, galima gauti iš, e, iš struktūrinių fondų. Būtų labai e, gerai, kad struktūriniai fondai taip dirbtų, kaip čia pasakoju. Žinau, ponios ir ponai, kad mano pasiūlymas atspindi bendra pranešėjų uh, poziciją ir tai gali pakeisti invest į jų struktūrą. Dėl to aš ir susitelkiau ties šiuo punktu ir norėčiau padėkoti sekretoriatui už atliktą darbą. Iš tiesų, darbas buvo atliktas didžiulis, visur iš teksto turėjai išimti member state compartments. Tiesiog ieškojai tų member states compartments kaip adatų šieno kupetoje ir visas jas puikiai išrankiojai. Tad dėkoju tau ir visiems kolegams už šį dokumentą. Dėkoju, o dabar tęsime toliau. Pasisakys šešėliniai pranešėjai. Pone Spiraki. Ne? Spiraki? tai gal kažkas ją ats, jai atstovauja? Ne, šiandieną jai niekas neatstovauja. Apskritai visai pritariu bendram požiūriui. Turime suprasti, kad e, tikriausiai e, valstybės narės pradeda mąstyti ne planavimo laikotarpio pradžioj, o praeity, o, o pabaigoj. Ir pabaigoj valstybės narės susivokia, kad ne, ne, ne, ne, nesugebėjo pasinaudoti pinigais ir tada turėtų, taip sakant, gražinti pinigus. Galbūt ne į Horizon Europe, bet į Invest EU. Ir e, kai kurios valstybės narės galbūt, ypač tos, kurios e, nepakankamai panaudoja pinigų ir galbūt laikotarpio vidury, e, jos gali pasižiūrėti atėjus tam tikram momentui, kai ta valstybė narė sako, ką ar pasinaudoti tom priemonėm, ar kažką kitą nuveikti, kad tik tai tie pinigai atgal neišplauktų. E, nežinau, ar iš tikrųjų taip yra, bet aš manau, kad ir apie tą reikėtų diskutuoti. Dėkoju. Tomas Tomašič dabar. Pone Tomašič. Dėkui, investijų programa turėtų e, teikti e, garantijas investicijoms ir finansavimui, e, jeigu tos investicijos daromas ES. Ir, ir pagal komisiją ta naujoji priemonė turėtų maksimizuoti ES biudžeto poveikį E, sudedant e, daugelį egzistuojančių finansavimo priemonių po vienu, po vienu stogu. Po, po. Aš sveikinu tai ir sveikinu taip, taip pat, e, kad dabar investijų programoje atsiranda tam tikras regionų vaidmuo. E, kalbant apie DFP nuo 21 iki 27 metų, tai komisija siūlo 10 procentų apkarpyti visus e, investicijų fondus, lyginant su dabartiniu DFP. E, reglamente sakoma, kad sanglaudos fondo lėšos gali būti paskirtos per, permestos į Invest EU ir e, kad galima e, prisidėti prie Invest EU iš sanglaudos fondo lėšų tais atvejais, kai yra pasidalėjimasis programų valdymas. Bet toks perkelimas reiškia, kad sumažės finansavimas sanglaudos fondo projektams. E, tai nėra sprendimas. E, Todėl aš siūlau tą vadinamą Member State Compartment arba valstybių narių dalį investijų programoje naikinti. Dėkuoju pirmininkė ir aš e, trumpai noriu įsitraukti į diskusiją. Turiu keletą minčių. Ir visų pirma, sveikinu mintį, kad reikia investijų ir kitų fondų, fondų lėšas derinti. Bet čia kyla esminis, fundamentalus klausimas. Tai čia komisijai jau atiteks pagrindinis vaidmo, o ne Europos investicijų bankui Ir tada e, kyla klausimas, o kaip komisija prisijims atitinkamas rizikas ir kaip e, komisija staiga, taip sakant, transformuosis ir pasidarys banku. E, ta, ta, tą problemą turime labai rimtai svarstyti. Jeigu norime pritraukti investicijas, skatinti investicijas, tai e, su tuo eina tam tikros rizikos ir kažkas turi tas rizikas prisimti. E, kalbant apie ESIF fondą, tai tą darė EIB, Europos investicijų fondas, ir tai buvo geras sprendimas. Tai štai, toks tada būtų mano klausimas. Na ir kitas klausimas, gal politiškai korektiškai nenuskambėjęs, bet komisija pasiūlyme vis tik prioritetą teikia didžiosiams valstybėms narėms - Italijai, Vokietijai, Prancūzijai ir taip toliau. Aš tai norėčiau matyti, kad šio fondo galimybės, didesnės galimybės būtų skirtos mažesniems valstybėms narėms. Būtent joms reikia daugiau investicijų, nes ir smegenų nutekėjimas vyksta tam tikras. Uh, E, trūksta investicijų, tūkstančiai žmonių išvažiavo iš Kroatijos per pastaruosius e, kelis metus, e, pavyzdžiui, per keletą metų nuo 4,5 milijonų mūsų liko 4 milijonai tik tai. Tai investicijų poreikis mažesnėse valstybėse tikrai yra didelis. EFSI kažkuria prasme taiko supaprastintas procedūras ir į tai reikia atsižvelgti ir galvojant apie ateities pasiūlymus ir programas. Neturime taip pat e, užmiršti ateities poreikių investicijoms. Dažnai sakome, kad e, tarsi nebenorime ateityje infrastruktūrą E, investuoti. Betgi tai akivaizdu, būtent gera infrastruktūra ateityje atneš daugiau pelno ir taip toliau. E, nes e, pietų Europos valstybės, pavyzdžiui, didelė dalimi priklauso nuo turizmo ir mums reikia investuoti į tą sektorių ir paremti tą sektorių sektorių, ypač jeigu norime išlaikyti jaunus žmonės, kad jie toliau liktų gyventi, pavyzdžiui, Graikijos salose ar, ar Ispanijoje ar Portugalijoje. E, šią vasarą buvau Prancūzijos pietuose ir mačiau, su kokiais iššūkiais ta šalis susiduria turizmo sektoriuje. E, taigi labai tikiuosi, kad atsižvelgsite į mano nuomonę ponė Van. Labai ačiū, mes norėtumėm jūs paremti. Šioje pozicijoje mes e, galime atsiimti pinigus iš struktūrinių fondų ir pervesti juos į FC. E, ne pirmas bandymas tokia linkme įvyko ir mes jau e, kalbant apie omnibus procedūrą, apie tai kalbėjome. Nereikia kad e, tas pats pasiūlymas būtų nuolatos iš naujo svarstomas. E, taryba jau atmetė šį pasiūlymą, mums reikalingas naujas instrumentas finansavimui, kuris e, būtų įdėktas į rinką. Viskas, ką mes galėjome pasiekti šiame komitete, buvo nubraukta partnerystės principas, klimato aspektas ir nežinau dar ką galėčiau paminėti kartu dirbdami šiame komitete. Ir dabar jeigu pasižiūrėsiu į EFSI, tai pamatysiu štai ką socialinės investicijos visiškai čia neminimos ir dėl to mes labai galime šioje vietoje pareikšti aštrę kritiką bei pradėti veikti. Dėkoju. Much, Damato, Pone Damato. Da una parte l'idea di un programma di investimento per le politiche interne dell'Unione con un solo set di... Taigi vidinės politikos investicijos ES turėtų leisti numatyti tam tikrus supaprastinimus. Tačiau EFSI taip pat turėjo ir kritinių momentų e, ir galėjo kilti panašių problemų tokiuose šešėlinėse zonuose. Tad šioje vietoje reikėtų pasiaiškinti dėl skaidrumo, dėl kai, fond, kai kurių fondų suliejimo Mes norėtume taip pat veikti tą linkmę, kad ne maitintumėm spekulacinių burbulų. Nenorėtumėm, kad iš fondų būtų finansuojamos pernelyg rizikingos finansinės operacijos iš tokių fondų kaip e, struktūriniai fondai ar e, investicijų fondas piliečiai turėtų gauti realią pagalbą. Bendrai tai yra juk skirta mažiausiai išsivyščiusiems Europos regionams. Europos komisija turėtų rūpintis, kad tie fondai būtų šių fondų pinigai keliautų būtent į tuos regionus, kurių, kur labiausiai jų reikia. Ir į tuos regionus, kur e, nukeliavę pinigai e, padarytų apčiu, e, apčiuopiamus rezultatus. Šiame pasiūlyme ne visai priimtinas yra parlamento vaidmuo. Tai yra vienintelis renkamas organas, tačiau kažkodėl mes esame tik tais pasyvų stebėtojai komisijos teikiamame pasiūlyme negalime, kad komisijai būtų suteikiamos visos e, galios ir kad komisija čia veiktų kaip bankas. Tikrai nėra tokia komisijos, toks komisijos vaidmuo. E, tokią funkciją komisija pati savo prisiskyrė. Komisija pati gali pasirinkti, e, su kokiais partneriais dirbti, kaip konkretizuoti projektus, kaip vertinti riziką ir panašiai. Tai yra labai delikačios užduotis, esminės užduotis, kurios e, turi būti įgyvendinamos labai atidžiai, jeigu norime, krypt, e, jeigu norime gerai panaudoti e, viešuosius pinigus. Ačiū. Dar norėčiau užsakyti savo asmeninės pastabas. Išklausiau šešėlinių pranešėjų nuomonės. Ir pati norėčiau pateikti klausimą pranešėjui. Mums labai svarbi sinergija tarp skirtingų priemonių, tarp skirtingų instrumentų skirtų projektų finansavimo Europos Sąjungoje. Ir galimybė e, dalį struktūrinių fondų lėšų perkelti į InvestEU yra pasirenkama opcija, pasirenkama alternatyva. Nei viena valstybė narė nėra verčiama taip elgtis. Ir kai kuriais atvejais yra tokių projektų, e, kurie mm, gali būti, kaip pasakyti, patrauklus bankams, kaip kad yra sakoma. Taip, pane Kreil, suteiksiu žodį ir jums, tuo pabaigsiu savo mintis dėstyti. Tad mes šiame komitete, man atrodo, turime elgtis protingai. Turime pagalvoti apie lankstumą, apie galimybės valstybėms narėms pasinaudoti visomis priemonėmis. Žinoma, svarbu nepamiršti, kad sinergija jau nuo pat pradžių turi būti užtikrinama. Tad toks būtų mano klausimas. Taip, būtų galima mm, atsisakyti šio pasiūlymo, girdėjau šešėlinių pranešėjų nuomonę, regi komiteto nuomonę, kuri buvo išsakyta, tačiau aš taip pat norėčiau paminėti, kad mes turime įtin atidžiai žvelgti į situaciją ir galvoti apie tolesnius žingsnius, galvoti apie sanglaudos politikos e, tolesnę plėtrą. Matau, kad dar keletas žmonių paprašė žodžio. Panas Albrechtas dabar, prašau, po to ponė Kreil. Tiesą pasakius, klausimų jau nebespėsiu pateikti, turiu bėgti į biudžeto komiteto posėdį. Vis dėlto porą pasiūlymų pranešėjų dar norėčiau išsakyti. Buvo kalbėta apie tas problemas e, susijusias su MFF, tačiau aš norėčiau sužinoti, kas yra tas InvestEU. Taip, tai galbūt yra EFSI tiesinys Ir kalbant apie tas garantijų schemas, ar tai galioja kaip garantijų schema visų politikų atveju, taip tai yra garantijų schema, ar teisingai supratau. Na ir kaip dėl tų politikų, iš kurių lėšos paimamos. Ne kaip sanglaudos atveju, tačiau tiesiog yra paimamos lėšos ir sukūrėmi vadinamieji langai. Pavyzdžiui, programa Horizontas e, ir panašiai kaip tas e, langas bus užpildytas, kaip ta spraga bus užpildyta. Man atrodo, kad kalbant apie šią politiką, e, tarsi joje to nelieka ir kyla klausimų dėl valdymo. Ir norėtume paklausti pranešėjo, kaip e, dėl tos sanglaudos politikos, nes ten buvo ilgai diskutuota apie finansinės priemonės, kurios yra sanglaudos politikos viduje. Um, Jessica ir panašiai, žinome, kaip viskas veikia, žinome, kaip. Na ir lėšos tai yra panaudojamos ir suprantu, pirmininkė tikrai teisi, sakydama, jog valstybės narės bijo prarasti lėšas, nes joms tai atrodo tokia pastraukimo strategija susijusi su pinigų taupimu ir perėjimu prie supaprastintos procedūros. Tai tikrai nenoriu nieko kritikuoti, tačiau siūlyčiau pranešėjui į pranešimą e, įtraukti regijų komiteto reikalavimą turėti tą sanglaudos langą. Cohesion window. Nes e, dabar yra numatyta, kad tiesiog savanoriškų pagrindų į investeu bus e, tos lėšos perkeliamos Ir man atrodo, kad gali nutikti ir taip, kad tos lėšos bus paimtos iš sąnaudos politikos fondo ir perkeltos į visai kitą programą. Būtų galima kalbėti apie tos nacionalinius vokus, apie priemonės, apie tai, kokios investicijos e, labiau atitiktų vadinamąją tą bankų sistemą. Tad net jeigu būtų kita priemonė, man atrodo, reikėtų nepamiršti tos sanglaudos lango, kurį jau minėjau, nes jeigu to lango neturėsime, pinigai tiesiog pradings, e, jie bus paimti iš sanglaudos politikos ir nukeliaus visai kitą kryptimį, o ne į investeu. Dėkoju, ponė Kreil, prašau. Dėkoju, aš neketinau kištis į šias diskusijas, tačiau yra daug elementų, kurie yra susijęs su um, pamatų reglament, pamatiniu reglamentu. Uh, Mes numatome kai kurios išbrauku, išbraukimus. Aš nelabai suprantu, kodėl kai kurie nariai nuogastauja dėl pinigų praradimo. Jeigu aš norėsiu gauti pinigų iš sanglaudos politikos, tai tada turėsiu užsitikrinti, kad kitose vietose pinigai nebus prarandami, kad valstybės narės sugrieps tokią galimybę, nes yra daug. Taigi norėčiau pasakyti, kad jeigu 20 procentų bus skirta iš sanglaudos fondų, tai mes to nenorime, mes turime dabar 10 procentų mažiau pinigų, kurie skiriami sanglaudos fond, politikos fondams ir valstybės narės turi dėti didesnės pastangas, kad tie pinigai būtų išleisti. Aš turiu. Um, mes turime bendradarbiauti su Erasmus ir kitomis programomis, tačiau viskas jau yra įrašyta general, pagrindinėme reglamente. Galima reikš, leisti pinigus, kurie yra numatyti e, moksliniams tyrimams, taip pat kai kurios valstybės narės mm, galvoja, kaip gauti pinigų iš kitur, ne tik tais iš regioninių fondų. E, Taip pat reikėtų žiūrėti, kaip elgti su lobistais iš valstybių narių. Mm. Vystimo politika, regioninė politika turi atsižvelgti į teritorinę sanglaudą. Mes turime sekti, kad e, vyriausybės ne simtų įgyvendinti tokių projektų, kurie nesisėja su, e, projektų, e, su, su fondų veikloje numatytais projektais. Reikėtų labai atidžiai sekti, kam tie pinigai yra leidžiami e, ir mes šiame komitete labai atidžiai turime tą daryti. Aš manau, kad mes nepakankamai įvertiname, E, pasiekmes, kurios gali kilti dėl tų pinigų, dėl tų pinigų panaudojimo. Ačiū labai. Pane Maletič, prašau. Dėkoju. Noriu tik vieną frazę pasakyti. Visiškai pritariu tam, ką pasakėte jūs, ką pasakė Jana. Aš manau, kad e, reikėtų tiesiog pagalvoti, kodėl nutiko taip, kad sanglaudos politika yra tokia sudėtinga lyginant su InvestEU, su Horizontas programomis. Ir kaip nutinka, kad valstybės narės mėliau atiduotų lėšas InvestEU arba Horizontas programai, negu bandytų panaudoti jas per e, sanglaudos politikos fondą. Kalbant apie CPR, Man atrodo, kad čia jokio supaprastinimo nėra. Dar daugiau sąlygų, dar daugiau ribojimų, dar viskas sudėtingiau. Todėl čia pirmiausia reikia kalbėti apie tai, kaip reikėtų supaprastinti sanglaudos politiką, kad jie būtų lengviau įgyvendinti. Kad nenutiktų tai, kad valstybės narės jaus paskatas į kažkokius kitus fondus e, perkelti tas lėšas. Ačiū, sako pirmininkė. Na, tik, e, tikrai, tik viena frazė apie supaprastinimą iš jūsų lūpų nuskambėjo. Aš pati dar norėčiau kai ką pridurti. Taip, tai yra susijęs su CPR, su kitais fondais, su visu tuo daugiametės finansinės programos paketu. Jeigu pažvelgtume į tą paketą, pamatytume, kad remiantis tam tikromis sėkmės istorijomis, centralizuotos valdymo programos padidino savo biudžetus. Bendro valdymo um, programos uh, turi dabar sumažėjusi biudžetą ir tokia yra tendencija. Tokia yra tendencija stebima visame pakete. Kadangi kalbant apie centralizuotą valdymą, viskas vyksta paprasčiau, lengviau viską audituoti, lengviau pasiekti rezultatų ir jie greičiau gali būti pasiekti. Ir daugumoje atvejų vykdant projektus, tai yra tie projektai, e, kuriuos e, paprašiau paremti bankams, privatiems investuotojams. O visa kita, e, apie ką paprastai čia kalbame, kai kalbame apie sanglaudos politiką, Tai nėra bankinė prasme patrauklus projektai. Tačiau bandymas prieš pastatyti vieną projektą priešais kitą tikrai nėra naudingas. Tai nepadės nei valdybėms, nei valstybėms narėms. Tai nėra susijęs su kažkokiais lobistiniais procesais, tai yra susiję apskritai su tuo procesu plačiaja prasme, su tuo, kaip dirbsime ateityje. Ir tai yra dalis tų kitų diskusijų, kurios vyksta. Tai buvo pristatytas pranešimo projektas, buvo pristatyta šešėlinių pranešėjo nuomonė, dar norėčiau suteikti žodį Europos komisijos atstovai. ECFIN direktoratą atstovauja mūsų svečias. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū pranešėjai už nuomonės projektą. Džiugu, kad taip intensyviai buvo diskutuojama. Man atrodo, kad e, tikrai e, man teks pasistengti jūs įtikinti tuo, ko pats tikiu šiandieną. Trumpai pristatysiu tai, ko mes siekiame. Taip, ponė pirmininkė, jūs e, taip pat pabrėžėte, kad tai yra susiję su valstybių narių dalimi ir valstybės narės arba regionai gali pasirinkti perkelti tas lėšas į InvestEU. Daug e, nuomonį išklausėme apie tai, kad vietos valdžios institucijos turi būti laisvos, jos turi turėti teisę nuspręsti. Ir tikslas yra užtikrinti tą sinergiją ES lygių, e, užtikrinti, kad e, tos valdymo priemonės, kurios naudojamos bendro valdymo metu, galėtų būti panaudojamos finansuojant projektus valstybių narių teritorijose. Ir jeigu nutinka taip, kad jeigu tam tikras regionas nori pasinaudoti valstybės narės dalimi, tada valstybė narė turės uh, užtikrinti, kad ištikliai būtų panaudoti tame regione. Tikrai nebus taip, kad Kalabrija pasinaudos tą valstybės narės dalimi, o projektai bus Piemonte finansuojami Italijoje. Ne, tikrai, ne taip viskas vyktų ir tai, tai nėra komisijos siekis ar tikslas. Mes taip pat manome, kad tai bus naudinga valstybėms narėms, nes e, padidės e, teikiamo finansavimo mastai. Ir taip pat bus bendras taisyklių rinkinys, nebus to fragmentavimo, apie kurį šiandieną buvo kalbėta. Žinome, kad tai kelia nemažai problemų. Todėl bandėme užtikrinti, kad 14 skirtingų priemonių, kurios, kurioms taikomi skirtingi tinkamumo reikalavimai, atsidurtų tarsi po vienu skėčiu. Ir kalbant apie tą valstybių narių dalį, ES dalį, e, įmanoma viską tarsi apjungti. Ir valstybių narių lėšas perkeliamos į InvestEU e, bus panaudojamas būtent toje valstybėje narėje, taip pat regione galės valstybė narė nuspręsti panaudoti tas lėšas. Mes tikrai e, stebėsime, kad e, lėšos nebūtų perkeliamos iš vieno fondo į kitą. Tam tai nebus priimtina, tam nepritars ir regionų direktorato atstovai. Ir kai investiau lėšos perkeliaus, tada bus laikomas InvestEU taisyklių. Ir tada visos vykdomos operacijos bus laikomos būtent InvestEU operacijomis, norint, kad um, viskas dar labiau būtų supaprastinta. Norime keisti tarybos reglamentą dėl valstybės e, paramos kontrolės. Tas pasiūlymas jau buvo pateiktas, norime, kad situacija tiesiog būtų supaprastinta, Puikiai suvokiame, kad dabar taip nėra, kalbant apie valstybinę paramą, norime situaciją pagerinti. Tas pats galioja kalbant apie dotacijų ir finansinių priemonių sulėjimą. Ir dažnai girdime skundų, jog um, sudėtinga um, visą tai panaudoti praktikoje. Ir kalbant apie tą valstybių narių dalį, Tai yra tiesiog siekis užtikrinti, kad gyvenimas būtų paprastesnis, kad valstybės narės turėtų tam tikrų paskatų lėšas perkelti. Taip pat yra numatytas ir tam tikras laiko terminas. Jeigu lėšas nėra panaudotos, tada jos grįžta į valstybės e, narės biudžetą ir e, tos lėšos nėra e, tiesiog amžiams kažkur išaldamos. Dar vienas dalykas. Komisija pasirinks vadinamąjį įgyvendinimo partnerį. Ir šiuo metu vienintelis tas partneris yra Europos investicinių bankų grupė. Dar vienas svarbus elementas, kalbant apie šį pasiūlymą, e, bus praplėstas subjektų skaičius, tų subjektų, kurie turi tiesioginę prieigą prie mūsų garantijos. Man atrodo, kad e, tai bus naudinga, kalbant apie konkurencingumą ir vietos valdžios institucijos galės pasirinkti įgyvendinimo partnerį, o valstybių narių pasiūlymų taip pat bus pasirašytas tas e, sustarimas e, dėl prisidėjimo, contribution agreement. Labai norime pabrėžti tai, kad mūsų programa yra atvira ir nacionaliniams bankams, institucijams iš mažesnių ar didesnių valstybių narių. Uh, ir jie galės tiesiogiai pasinaudoti garantiją. Kalbant apie mažasis valstybės narės, e, sudėtinga e, parengti e, atitinkamo dydžio projektus, kurie būtų primtini Europos investicijų bankui. O jie jau taip pat ėmėsi žingsnių, norėdami sumažinti tą mm, projekto, primtino projekto dydį. Tačiau vis tiek tai vis dar kelia iššūkių tam tikrose valstybėse narėse. Ir finansinėme reglamente yra numatyta, kad mažosios valstybės narės, jų nacionaliniai bankai, jeigu to norėtų, turi turėti galimybę e, gauti prieigą prie mūsų garantijų schemos. Praėjusią savaitę vyko specialus seminaras, kurį suorganizavome ir labai daug e, valstybių narių atstovų dalyvavo, taip pat Kroatijos e, banko atstovai. Ir juos tikrai domino ta tema, nes, kaip jau minėjau, dabar tas numatytas e, projektų dydis neretai e, yra itin didelio masto ir nepasiekiamas tas tikslas kai kuriems e, mažų valstybių bankams. Na ir kažkas čia komentavo, kad komisija nori tapti bankų. Ne, tikrai taip nėra. Be to yra nuostata, kuri numato, kad komisija stebi ir valdo riziką Ir tai galioja ir EFSI atžvilgiu. Vienintelis skirtumas būtų toks, kad e, kalbant apie rizikos apskaičiavimą ir e, tam tikras nuostatas, ne vienu įgyvendinimo partneriu e, remtumėmės, bet visais keletų bent jau. Ir taip užtikrintume, kad ta informacija būtų nuosekli. Tačiau be abejo tai nereiškia, kad mm, mes ne, mm, kažkaip mm, trukdytume tam procesui, kurį atliktų įgyvendinimo partneriai ir tai yra svarbu, juk kaip bebūtų mes esame atskaitingi prieš parlamentą. Norime, kad visi gyvenimo partneriai turėtų vienodas sąlygas, nenorime dubliuoti tos uh, uh, bankų veiklos ir uh, Tad e, tiek trumpai būtų reaguojant į kai kurias išsakytas pastabas. Suprantu tas abejonės, kurias išsakėte, tačiau tikiuosi, kad mano paaiškinimai bent jau kai kuriuos aspektus šiek tiek uh, paaiškino. Dėkoju. Jei man leisite, tai norėčiau papildyti savo kolegą iš Ekfin. Uh, E, per diskusiją šiandieną susidarė įspūdis, e, kad diskusija tarsi tokia pati, kaip ir diskutuojant dėl omnibus pasiūlymų. Tai aš norėčiau keletą dalykų toliau paaiškinti. Visų pirma, čia kalbame apie finansinės priemonės. Nekalbame apie pačią politiką, sanglaudos politiką, bet apie jos įgyvenimo mechanizmus. Ir čia mes kalbame kaip tuos finansinius instrumentus panaudoti ten, kur yra aktualiau, kad e, galėtume sustiprinti paramą investicijoms. E, pone pirmininkė, jūs akcentavote, kad iš tikrųjų eina kalba apie laisvanoriškus indėlius. Kitaip sakant, e, valstybės narės laisvanoriškai gali pasinaudoti tais finansiniais instrumentais, jeigu laikysis tų pagrindinių uh, E, finansų reglamento taisyklių. Bet viskas priklauso nuo valstybės narės pasirinkimo atsižvelgiant į jos poreikį. Na ir kitas dalykas, ką reikia e, ir svarbu akcentuoti, ir tai atsispindėjo ir e, diskusijose dėl omnibus, neina kalba apie perkelimą. Neina kalba apie pervedimą iš vieno į kitą, čia eina kalba apie indėlį, contribution. E, ir e, tos lėšos, kurios e, bus, taip sakant, kaip indėlis įdedamas į investijų, turi turėti labai aiškę sąsają su jų kilme ir su sanglaudos politikos tikslais. Uh, Neina kalba, kad tiesiog įmetate tuos pinigus į investijų ir viskas. Ne, jie turi būti susijęs su sanglaudos politikos tikslu e, kilmės šalyje. E, čia taip pat e, turi būti ir tinkamas atskaitų teikimas numatytas. Žinoma, sprendimai turi būti priimami atitinkamame kontekste, bet E, apimtys, e, sverto efektas ir visa kita e, yra priskiriami konkrečiam atvejoj. Praeitie bendro valdymo fondai galėjo prisidėti prie tam tikrų projektų. Bet šiuo atveju tai lieka kaip alternatyva. Tik tai svarbu tai, kad būtų labai aiškios taisyklės, labai aišk, aiškios sąlygos, kada valstybė narė gali, jeigu nori, prisidėti prie investijų. Dėkoju. Ačiū. E, tuos paaiškinimus esame jau girdėję, jie mums pažįstami. Girdėjome juos, e, kai kalbėjome dėl omnibus, e, dabar mūsų referentėjai suteikiu vėl žodį. Aš rizikuoju pasirodyti šiek tiek aretiškai. Pakartosiu tai, ką kalbėjau prieš porą metų apie LC viešbutį. Nežinojau, kad tada mes tiesiog paukojome e, sanglaudos politiką. Problema didžiulė. Ir komisija labai ilgus metus viską prašė supaprastinti, ir padaryti taip, kad būtų didesnis lankstumas, kitaip tariant, viską taip ir darėme per, de, per dešimt metų, kai aš čia dirbu. Dirbdami visus darbus, kurie su tuo susiję. Tai yra mūsų uh, um, mūsų užduotis, tiek mano, tiek visų kitų uh, užduotis yra tokia, kad reikia um, nepaukoti sanglaudos, nes struktūrinė politika ir, struktūr, ir, ir fondai, investicijos į infrastruktūrą, į klimato kaitos mažinimą, darbo vietų kūrimas, uh, Mm, universitetų rėmimas. Visa tai yra labai artima piliečiui. Mes komitete visada tą pabrėžiame, kad turime dalyvauti tokioje veikloje, kuri yra, kuri yra arti piliečio. Taigi ne vien tik tais apie bendrą reglamentą kalbant, bet ir apskritai visoje veikloje būtina toliau tą daryti, e, būtina toliau ne tik šiame e, dokumente, bet ir visose kituose dokumentuose e, dirbti tokia būtent kryptimi. Mes taip sėkmingai dėl to ir dirbame komitete, kad neišsisėjame po e, plačias veiklas. Netgi bendrai tariant, ne tik konkrečiai mūsų debatai, mūsų diskusijos yra labai e, stiprios ir mes visada buvome ir esame arti piliečių. Dėkui, atsakinkom tetai Ekon ir biudžeto komitetai, jie balsuos 19-20 lapkričio dėl šio pranešimo. Taigi mums reikia 25 spalio dėl savo nuomonės e, balsuoti per neįlinį regi posėdį Strasbūre. Todėl siūlau e, pakeitimus teikti iki 4 spalio vidurdienio, taigi vieną dieną daugiau. Ir prašau savo pakeitimus teikti angliškai, jeigu tik įmanoma. Spalio 4 yra data. Ta data. Vidurdienis. Spalio 4 ir jeigu įmanoma angliškai, tai palengvins reikalą. Pereiname dabar prie paskutinio šios dienos dokumento. Atsiprašau, kad vėluojame. Eh, gali tekti mums ir po 11 padirbėti, taigi dabar turime pasikeisti nuomonėmis dėl komisijos pasiūlymo, dėl mechanizmo teisinėms, eh, teisinėms ir administracijams kliūtims tarp valstybinių mastų šalinti mes esam atsakingi už šitą dokumentą. Mūsų pranešėjas ponas Van Miltenburg. Dėkoju, pirmininkė, kalbėsiu savo kalbą, pasistengsiu glaustai. Būtent galbūt ir dėl to savo kalbą kalbėsiu. E, taigi, holandiškai. Manau, kad e, visiems e, yra aišku, kad tarp valstybinis bendradarbiavimas yra labai svarbus mums visiems. E, tai sudaro 40 procentų ES ir 40 30 procentų piliečių ten gyvena ir taip pat pagaminama 30 procentų BVP. Komisijos pranešimuose jau matėme, kad e, ji nori skatinti augimą pasienio regionuose per, keletą, per pastarosius metus, nes ten yra didžiulis potencialas. Taip pat yra didžiulis potencialas kalbant apie augimą ir apie visą eilę kitų projektų. Tačiau dėja yra dar daug administracinių, teisinių problemų. Labai ilgą laiką buvo įvairios paramos um, tarnybos um, iš Vokietijos um, kurios atvykdavo, bet čia kildavo didžiulių problemų, kadangi reikėdavo kirsti sieną. Taip pat sieną reikėdavo kirsti ir darbininkams, darbuotojams, e, bei kitokių kliūčių. Būtent tos kliūtys ir trukdo e, pasienio bendradarbiavimui. Dabar komisija yra sukūrusi tokį mechanizmą, kuris leidžia panaudoti mūsų naują instrumentą dirbant e, pasienio zonose, bendradarbiaujant e, pasienio regionuose taip pat yra panaudojama programa Interreg. Naujas instrumentas yra pasiūlytas su labai daug e, gerų ketinimų, tačiau jeigu pasižiūrėsime, kas vyko per keletą pastarųjų metų, tai žmonės išreiškia ir džiaugsmą, ir nuogastavimą. Jie tiesiog galvoja, ar tas mechanizmas ir toliau turi būti laisvanoriškas, ar jo veikimo spindulys bus didelis ar mažesnis. Taip pat galvoju ir apie subsidiarumą. Žinoma, kalbant apie bendradarbiavimą pasienyje, reikėtų pagalvoti, kaip išnaikinti visas kliūtis, kurios trukdo tą padaryti. Aš manau, kad turime kurti tokį instrumentą, kuris e, tas kliūtis naikintų, o tam reikia mums visiems sutelkti jėgas ir dirbti kartu, tokiu būdu palengvinant gyvenimą e, valstybėms narėms ir ypatingai žmonėms, kurie gyvena tuose pasienio regionuose. Aš norėčiau, kad kiekvienu atskiru atveju valstybės narės galėtų spręsti, kaip naudoti ir ar naudoti tą mechanizmą. E, kaip pritaikyti taisyklės vienoje kaip kitoje šalyje, nes e, pavyzdžiui, Niderlanduose labai dažnai yra sakoma, kad tikslus pasiekti sunku tokiu atveju, jeigu tiksluose yra numatyta labai daug įvairių elementų. Tad aš manau, kad čia reikalinga turbūt orientuotis į tai, kad tie tikslai nebūtų privalomi, kad jie būtų siekiami laisvanoriškai, tai bus e, išlaikytas ir subsidiarumo principas. E, su šiuo mechanizmu turbūt galima bus ir ateityje išspręsti tokias problemas, kurių šiandieną dar nematome, tačiau jos atsiras vėliau. Su valstybėmis narėmis galima tą situaciją, e, tą situaciją išspręsti ir e, greuti įvairias esančias ir būsimas kliūtis. Tad e, tą progą norėčiau tiesiog iškelti klausimą, ar nereikalingas tik tais kažkoks bendradarbiavimo vienetas skirtas bendradarbiavimui pasienyje. E, būtent per tą e, mechanizmą galima būtų išspręsti įvairių, daugelį įvairių klausimų. Aš manau, kad šis mechanizmas leistų išspręsti daug pasienio regiono regionų problemų, tačiau tam reikalinga politinė valia, nes e, politinė valia leidžia kažkam veikti arba neveikti. Bendradarbiavimas tarp tokio organizmo ir komisijos taip pat yra būsi, būtinas. E, galų gale tas e, ta organizacija yra būtina tam, kad pagerėtų žmonių gyvenimo sąlygos pasienyje šešėliniai pranešėjai ponas e, Van Nistelroj, e, ponas Zeller vardu. E, dėkui, ponas Zeller taip pat rengia pranešimą dėl kitos priemonės, kurią mes pereito laikotarpio pabaigoj parengėme ir kuris dabar yra naudojamas. Ir e, E, jis, žiūrėdamas į šį e, pasiūlymą, klausia, o ką naujo tai atneša. Ta, tas dalykas turi būti kaip papildymas. E, svarbiausias dalykas yra įgyvendinti, o naujo instrumento įgyvendinimas kartais užtrunka 5-4 metus, kol jis pradeda funkcionuoti. E, reikia kažkokia nauja institucija atsiranda, tada žmonės turi prisiderinti, kaip ta institucija veikia. Na, šiuo atveju e, tokia galimybė tarsi yra, bet reikia e, paanalizuoti, kokia šios priemonės, šio instrumento pridėtinė vertė galėtų būti. Tuo labiau, kad mus kad mus spaudžia laikas. Ir čia reikėtų turbūt klausimų ar svarstymų. Mes e, vakar PP e rengėm tokius klausimus dėl Interreg, e, dėl kitų dalykų ir buvo tokia grupė, iš valstybių narių tenai atvykusi ir jinai būtent ir kalbėjo apie tai, kad dar nelaukdami naujųjų instrumentų, jinai tiesiog, taip sakant, iš valstybių narių jau perima iniciatyvą, pasiima kas, kas e, jai reikalinga. E, bet žinoma, e, valstybės narės turi mąstyti, ar jos norės duoti kažkokių dalykų. Aš nemanau, kad gal turėtume taip labai skubėti. Surenkime klausimus, leiskime pasisakyti tiems, kuri, kurie turi patirties, ar tai būtų iš naujų valstybių narių, ar, ar tų, kurios jau 40 metų veikia. E, ir tada svarstykime apie tą naują instrumentą, naują priemonę, ko čia mums taip lėkti nu, stačia galva. Dėkuoju, ponė Krail, ponios Malkovas vardu. Iš tikrųjų, ponios Malkovas šiandien nėra, negali dalyvauti, aš pabandysiu perskaityti jos pastabas. Paprasčiausiai perskaitysiu. Ačiū e, pranešėjui ir šešėlinės pranešėjams už e, bendradarbiavimą. Šita priemonė yra naudinga, naudingas instrumentas, reikia e, sukurti sąlygas, kad veiksmingai galima būtų ją naudoti. Keletas pastabų, kurias reikėtų svarstyti. Jūs žinote, kad iš kai kurių pasienio regionų sulaukėme kritinių pastabų, reikėtų svarstyti apie mechanizmų laisvanoriškumo aspektą, ar tai bus laisvas pasirinkimas ar ne. Apskritai teigiamai, teigiamai žiūrime į šį instrumentą, jis nereikalauja naujų pinigų, svarbu, kad tai prisidėtų prie bendro darbo pasienio regionuose mūsų piliečių labui. E, pateiktas pavyzdys apie tramvajų tarp Strasbūro ir Kėlio. E, E, yra naudingas, e, bet e, galima ir kitų pavyzdžių pateikti, pavyzdžiui, tiltas tarp Slovakijos ir, ir Vengrijos ir taip toliau. Problema ta, kad tokių projektų įgyvenimas labai dažnai užtrunka dėl skirtingų administracinių taisyklių, Todėl reikia išanalizuoti institucijų atsakomybę regioninių ir nacionalinių lygmenių, reikia mažiau biurokratijos, reikia sustelkti ties teisinių kliūčių e, panaikinimu, tai leis e, teikti geresnės e, sveikatos apsaugos paslaugas, paremti verslą. Aš manau, kad galime surasti šią prasme gerą kompromisą. Ačiū Jums uždėmesi. Dėkui. Dėkoju. EKR frakcijos vardu, kas kalbės. Prašom, ponė, jums tada žodis. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Kalbu pono Pietrovskio vardu. Europos komisija šiame pakete dėl regioninės politikos siūlo naują mechanizmą skirtą e, tarp valstybinių projektų įgyvendinimo supaprastinimui. Kaip suprantu, Europos komisija mano, kad tos naujos priemonės reikia ir e, taip siekiama užtikrinti, kad e, valstybės, vienos valstybės narės taisyklės būtų taikomos kitos valstybės narės atveju, jeigu tam pritartų be abejo atitinkamos institucijos. Komisija nori, kad visos valstybės narės įgyvendintų priemonę e, visur, visoje teritorijoje, kad tos administracinės e, kliūtis būtų panaikintos. Taigi Europos komisija siūlo tokią priemonę, kuri bus įgyvendinama vykdant veiklą tarp valstybinių mastų. Vis dėlto iš kitos pusės 9.2d straipsnis yra ir ten yra nurodytas joks laiko terminas, tai atrodo šiek tiek nepriimtina. Ši priemonė bus naudojama e, suinteresuotų šalių prašymų, privačių, e, juridinių subjektų, organizacijų kurios yra sukūriamos vien tik tarp valstybinio bendradarbiavimo tikslu. Man atrodo, kad tai gali lemti tokias situacijas, kai ši priemonė bus panaudojama įtin plačių mastų, ne tik kažkokiais išimtiniais atvejais. Gali nutikti ir taip, kad vienos valstybės narės taisyklės bus nuolat taikomos kaimininėje valstybėje narėje. Man atrodo, tai itin komplikuos situaciją. Ir e, tai yra tam tikras teisinės įsipareigojimas. Jeigu jau tu jį prisijimi, tai turi suvokti, kad e, tai turi tam tikras pasiekmes ir teisinę prasme. Tad e, įsivaizduokime kažkokį tai tarpvalstybinį projektą, kažkokias tai leidžiančias nukrypti nuostatas. Ir kai projektas yra įgyvendinamas, E, tada būtų galima pasinaudojant tą nuostatą įgyvendinti skirtingų valstybių narių nuostatas arba būtų galima pasirašyti sustarimą tarp dviejų valstybių narių ir viena valstybė narė paskeltų, kad e, kalbant apie šį konkretų projektą, ši valstybė narė įgyvendė specialią leidžiančią nukrypti nuostatą, kad kaiminės valstybės taisyklės galėtų būti taikomas, tačiau tai turėtų būti išimtinis atvejis. Tai gali lemti ir e, tai, jog taisyklės būtų keičiamos, pavyzdžiui, stiprios e, valstybės e, lobizmo pasiekoje. Man tai kelia nerima. Ir šiuo atveju tai, ką siūlo Europos komisija, nebūtinai bus geras sprendimas. Man atrodo, kad e, procedūra bus itin ilga ir vargu ar ji bus itin naudinga e, kažkam, kas dirba mm, su tarpvalstybiniais projektais. Egzistuoja Interreg fondai ir ta priemonė e, negali būti panaudota, kalbant apie Interreg projektus, nes reikia tam tikro laiko, per kurį reikia atlikti tam tikrus žingsnius Tačiau tuo pat metu reikia laiko, kad būtų pateiktas prašymas paprašyti lėšų. Ačiū. Ponas Ropė. E, ačiū, gerbama pirmininkė. Iš tikrųjų, šitas klausimas yra pakankamai svarbus ir e, iki šiol yra nusistovėjusi praktika, kad e, kiekviena valstybė narė, turėdama žinoma tam teisę, sukuria savo mechanizmus ir paskui, kada reikia konkrečiai gyvendinti projektus, e, susidurėma su tuo, visi galvojama, kaip dabar prisitaikyti prie tų mechanizmų. Ir atskirais atvejais užtrunka labai ilgą laiko tarpą ir netgi rizika įgyvendinti projektus. Vienas dalykas, kada projektai vyksta ES šalių viduje, tai yra šiek tiek paprasčiau, kadangi na vis tiek europos sąjungos šalyse yra pakankamai ir daug panašumų be sakykime atskirų kliūčių atskirų pakeitimų bet e, ypatingai sudėtinga kada projektai vyksta su trečiosiom šalim man teko nemažai projektų įgyvendinti konkrečiai su baltarusijos valstybe tai iš tikrųjų manau kad na komisija pasirašinėdama tarpvalstybines sutartis turėtų kažkokius tai numatyti, na, sakyčiau, sąlygas tom valstybėm, kurios nori dalyvauti tose programuose ir jų subjektai teikti paraiškas ir gauti finansavimą, kažkaip tai priderinti prie bendros tvarkos, bendrų principų. Nes e, jeigu e, grinai kiekviena valstybė daro pagal tai, kaip jie išauna į galvą, tai iš tikrųjų tada vietiniai žmonės gyvendami E, šalia sienų ir e, turėdami pakankamai gerų idėjų ir gero potencialo jo paprasčiausiai negali panaudoti. Jisai ir žmonės nusivylė, kad e, liktai yra skirtas finansavimas, sakykime, bendradarbiavimui per sieną, bendradar... pasienyje, bet tos valstybės žmonės visiškai nekalti, kad jinai, jie gyvena ten, sakykime, prie Rusijos ar prie Baltarusijos, bet jie fiziškai nelabai gali tuo pasinaudoti. Todėl manau, kad mes tikrai turim paraginti komisiją, kad visos šalis, kurios, e, reiškia, dalyvauna šitoje sistemoje, jos turi siekti bendrų principų, bendrų kažkokių tai vardiklių, kurie būtų nu, su minimaliais valstybiniais pareguliavimais. Ačiū. <laughs> Thank you very much. Ms. D'Amato, you have the floor. May I ask you to be brief? Ačiū labai dabar žodis poniai D'Amato. Kalbėkite trumpai, prašau. Commissione spesso ha parlato di semplificazione e di meccanismi volti a rendere la politica di. Dažnai yra kalbama apie tokius mechanizmus, kurie yra nukreipti į e, sanglaudos politikos priartinimą prie piliečių ir e, administracinės naštos mažinimą. Politik, e, komisijos pastangos būtent šią linkme ir nukreiptos. Įvertinimas truko du metus ir komisijos nuomonė pasienio regionai pasiekė žemesnių rezultatų negu kiti regionai. E, viešosios paslaugos ligoninės universitetai taip pat yra mažiau remiami pasienio regionuose, tad šią problemą reikia labai greitai spręsti. Tai štai būtent tos sritys, kuriuose reikia įgyvendinti tokius instrumentus, kurie leidžia panaudoti ES finansavimą tuose regionuose. Šių problemų išspręsti vien tik tais per Interreg E, finansavimą negalima. E, pasienyje reikalingi tokie mechanizmai, kurie leistų spręsti specifines pasienio problemas, kadangi tai leis paremti tam tikras teritorinės e, grupės. Mm, nes labai svarbu turėti omenyje tai, kad čia kyla daug teisinių teisinių problemų. Tuos mechanizmus naudojant konkrečiame regione galima pasiekti nemažai rezultatų, neprastų rezultatų, bet tie mechanizmai turi būti nukreipti į e, šalies, šalių specifiką. Šiame nuomonės projekte mes atsižvelgsime į tam tikrus punktus, kuriuos galima koordinuoti tarp šalių ir e, konkrečiai tarp e, tų pasienio regionų. Europos komisijos atstovė Natalija Veršeldė dabar. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū e, pranešėjui už glaustą komisijos pasiūlymo pristatymą. Noriu tik tai gal paaiškinti keletą dalykų, remdamasi pranešėjų ir šešėlinių pranešėjų pasisakymais. Visų pirma, turiu akcentuoti, kad tai nėra skubus pasiūlymas, kuris iš dangaus nukrito. E, komisija pradėjo e, daugiametę diskusiją su valstybėmis narim, narėmis ir pasienio suinteresuotaisiais e, subjektais dar 2015 metais. Ir tai, ką mes dabar dedame ant stalo, yra būtent tai, ko daugelis tų subjektų prašė. Gavome tiek daug prašymų iš regionų, savivaldybių, kitų suinteresuotų subjektų, kad tas mechanizmas, taip sakant, atsirado po brandaus konsultacijų proceso Taip, iš tikrųjų mes žiūrime į šį mechanizmą kaip į papildantį mechanizmą, papildomą instrumentą bendradarbiavimo įrankių dėžutėje. E, ir čia kalbama apie finansinės paramos aspektą, tai yra interreg veikla. Kitas dalykas yra Europos e, teritorinio bendradarbiavimo grupė, kuri užseima e, teisiniais aspektais, bet e, ta grupė e, negali pasirinkti, ką jinai nori daryti įgyvendinant tą pasienio regionų bendarbiavimą. Tad dabar mes ir siūlome mechanizmą, kaip valstybės narės gali susitarti, išspręsti tas problemas, kurių galbūt jos negalėjo numatyti, priimdamos savo nacionalinės taisyklės ir reglamentavimą. Buvo e, pasakyta, kad atsiras lobistų, kurie reikalaus, kad viena valstybė narė keistų kažkokius savo įstatymus ir taip toliau. Na, aš manau, kad reglamento taikymos rytis e, remiasi e, koncepcija, kuri kalba apie naujus infrastruktūros e, projektus arba naujas e, bendro intereso paslaugas. Tai e, čia neina kalba apie kažkokius lobistus, kurie nei iš jo, nei iš to prašytų keisti įstatymus ar reglamentavimą. Turi būti konkretus projektas. Apie jį viskas turi suktis. E, ir dar vienas dalykas e, dėl bendradarbiavimo su trečiom šalim. E, vis tik tai yra reglamentas, kuris taikomas tik valstybėms narėms. Tiesą sakant, iš Šveicarijos esame jau gavę prašymą galbūt taip pat dalyvauti. Apie tai galima bus galvoti, bet nematome dabar galimybės E, taikyti mechanizmą už e, vidaus sienų, nes mechanizmo pagrindinis tikslas tai pašalinti tas kliūtis, kurios neleidžia vidaus rinkai veikti taip veiksmingai, kaip jinai turėtų veikti. Tai manau tiek. Dėkoju, labai naudingas paaiškinimas. Čia mūsų pirmasis pasikeitimas nuomonėmis. Pranešėjas 15 spalio ketina savo pranešimo projektą mums pristatyti. Ar teisingai suprantu? E, nemanau, ar e, liks pakankamai laiko klausimams surenkti. E, dėkoju, ačiū už komisijos paaiškinimus, kad nėra čia skubos. Girdėjau idėją dėl klausimų, bet atrodo, čia sutilpti į grafikus nebus įmanoma. Tai e, gal geriausias sprendimas būtų e, surenkti mano frakcijos lygių e, tokius klausimus ar svarstymus ir tada pakviesti tenai ir komisijos atstovas, ir suinteresuotusius subjektus, Pavyzdžiui, iš Kembridžo mes turim e, labai gerų pavyzdžių. Na ir tokiu būdu mes ne, nevilkintume to proceso, nes e, komisija jau minėjo, kad daug suinteresuotų e, subjektų jau nuo 15 metų yra įsitraukę į tos idėjos plėtrą. Na ir dabar atėjo laikas jau, taip sakant, siekti konkrečių rezultatų, atsižvelgiant į naująją e, DFP, nes pasienio regionų žmonės negali sėdėti ir laukti, kol mes pradėsim veikti. E, atsižvelgsiu į daugelį įdomių pastabų Ehm, svarbiausia, aišku, yra sustiprinti idėją, kad tai yra laisvanoriškas mechanizmas, kad nebūtinai jis taikytinas prie kiekvienos sienos, kad tai yra atskiriems atvejams, konkretiems atvejams skirtas mechanizmas. Dėkoju, e, džiaugsimės, jeigu pranešėjas surenks tokius klausimus ir turėsime progą vėl padiskutuoti šią temą, kai Pranešimo projektas bus pristatytas, e, pristatytas mūsų komitete. E, tai jeigu būtų kalba apie kažkokį klausimą, kažkokius klausimus ar svarstymus, tai EPP kaip politinė grupė norėtų dalyvauti. Dėkui, tada tęskime darbą pagal darbo tvarkę. Ar yra kitų klausimų? Aš tikiuosi, kad ne, sako pirmininkė kitas e, posėdis 8 spalio ir 9 spalio iš ryto, o dabar labai trumpas koordinatorių posėdis. E, turime labai organizuotai elgtis. Taigi prašysiu visus svečius ir regė komiteto narius, kurie nedalyvauja koordinatorių posėdžiuose, kuo greičiau išeiti iš salės. Ma, ma il mistero non la penso come